Good morning everybody and most. Labas rytas. Visiems norėčiau e, pasveikinti Europos parlamente kai kuriuos mūsų svečius, o taip pat e, sveikinu ir komiteto narius sugrįžusius į mūsų komiteto diskusijas. Labai džiugu e, čia išvysti mūsų tarpę didelę išvaidžių moterų ir vyrų grupę. Man rodos, jie yra policininkai iš Italijos. Na ir faktiškai pasijutau kaip namuose, nes mano tėvas buvo policijos pareikūnas, taigi tikrai nepaprastai džiugu jūs čia matyti iš karto tiesiai prieš mane, taigi sveikinuosi jūs visais ir dabar siūlau pradėti posėdį. Taigi, pirmiausia, norėčiau jūs informuoti. Na, gal kai ko tai pernelik nedomina, bet vis tiek tu e, pagal parlamento procedūras, turiu jūs informuoti vakar. Per, mm, mm koordinatoriai pirmie štai tokius sprendimus jie patvirtino vasario darbo tvarkę ir visi pageidavimai dėl darbo tvarkės vasario mėnesį buvo įtraukti į darbo tvarkį. 2.4 peticija iš 18 metų. Tai yra peticiją liečianti Europos institucijų tarnautojus. Ši peticija bus aptarta seminare skirtame interesų konfliktui ir jis vyks balandžio antrą, o taip pat į šį seminarą bus pakviesti komisarai, o taip pat ir ombudsmenai iš vasario darbo tvarkės buvo išbraukta nemažai peticijų sutinkamai su narių pagėdėmis, o kai dėl 29 punkto, tai koordinatoriai su sekretariatu sutikrino, ar kitos peticijos dėl kitų valstybių narių finansinių paslaugų galėtų būti trauktas į darbo tvarkę. Taip pat mes sutikome pateikti rezoliucijos projektą dėl atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje, taigi atsižvelgsime į visas peticijas susijusios su šiuo klausimu ir visa tai bus nusiųstas CCT, o taip pat ir pirmininkų suigai patvirtinti arba atmesti. EPP paprašė atidėti e, šią rezoliuciją, tačiau šis prašymas buvo atmestas. Taip pat priėmėme domen tai, jog iš viso e, po šio posėdžio dar lieka keturi, taigi e, iki reikėtų pateikti visas peticijų apžvalgas, kurios buvo pateiktos po 14 metų. Dėl užginčytų rekomendacijų, taigi buvo atsižvelgta dauguma mano rekomendacijų, išskyrus 058 ir 0758 ir 7. 8.0. E, dėl šių peticijų dar nebus primti sprendimai, o dėl B punktų 335 bus baigta, 7.08 bus palikta atvira. Taip pat priėmėme domen e, pro, mm, klausimo skirto uh, klimatai kaitos neigimui um, klausimui programą ir sekretariatui mm, bus pateikiamas prelegentų sąrašas, kurie gali atvykti, o SND pasiūlytas audito klausimas dėl ES teisės aktų gyvendinimo. Mm šis pra, šį prašymą buvo atsižvelgta, o taip pat e, buvo e, atmestas prašymas iš nuo pradėti svarstyti peticiją 663. Štai tai nuveikėme vakar, iš tikrųjų trumpa primtus sprendimų apžvalga. Dabar siūlau pereiti prie um, balsavimo. Pasiekite mano pavyzdžių ir įdėkite balsamo kortelę į aparatą. Kągi, dabar siūlau balsuoti dėl e, mm, 18 metais aptartų peticijų. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi primta. Antras pakeitimas, e, balsuosime dalimis, pirmoji dalykas už, prieš susilaikiusiai Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Na, tarsi ir aišku, bet geriau pasitikslintim. Atmesta. Bet pažiūrėkime, koks rezultatas. Tikrai labai menkas skirtumas. Dėl antros dalies nebereikia balsuoti. Trečiasis pakeitimas. Kas už prieš? Susilaikiusi atmest. Ketvirtas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusi primta penktas, kas už, prieš susilaikiusi primta šeštas, kas už, prieš susilaikiusi primta septintas, kas už, prieš susilaikiusi primta aštuntas, kas už, prieš susilaikiusi atmesti devintas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta dešimtas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta vienuoliktas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 11, 40 atsimtas, 13 e, kas už prieš, 12 kas už prieš, susilaikiusi patvirtinti, 16 kas už prieš, susilaikė, dėl jo reikia pasitikslinti, balsuokime. Balsamas baigtas. E, taip pat atmesta tuo, tą pačią balsų daugumą. 15. Tas pakeitimas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 17 pakeitimas su žodiniu pakeitimu dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš susilaikysi patvirtinta antroji dalis. Kas už? prieš susilaikiusi atmesta. 19. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Elektroniniu būdu balsuokime. Na, ne visi balsavo. E, balsamas baigtas, atmesta, iš tikrųjų atmesta. 19. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 20. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinti. 18. E, e, dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinti. Antroji dalis. Kas už? Prieš. 21. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinti. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikyti patvirtinti. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 22 e, pakeitimas kas už prieš susilaikiusi jį pasitikslinkime ir dėl jo elektroniniu būdu. Pasitikslinkime. Kaip ir neilgi balsamai, todėl tikrai galime savo leisti pasitikslinti. Atmesta, bet vėlgi matote, kokia nedidelė balsų dauguma. 25. Kas už? Prieš susilaikiusi jį Atmesta 26. Kas už prieš susilaikysiai patvirtinta. 24. Už prieš susilaikysiai patvirtinta. E, kas už prieš susilaikysiai atmesta. 28. Kas už prieš susilaikysiai patvirtinta. 29. Kas už prieš susilaikysiai atmesta. 31. Atsimta. 13. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkime ir dėl šio pakeitimo. Atmesta. Piteri, kitas iki gal geriau pasisiks. 32. Prieš susilaikysi atmesta. 33 kas už, patvirtinta 34 kas už, prieš susilaikiusi e, patvirtinta 36 už, prieš susilaikiusi patvirtinta 35 kas už. Dėl 34 norite pasitikslinti. Kągi balsuokime dėl 34. Atmesta. Kągi toliau. 36 jau balsuota, 35 už, prieš susilaikiusi patvirtinta žodinis pakeitimas. Dėl 37 pakeitimo, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 38 dvi dalis, pirmoji dalis, e, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikiusi atmesta. 41. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 40. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 39. Kas už? Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Trečioji dalis, dėl jos nebereikia. 42 pakeitimas, kas už e, prieš. Dėl to reikia dar pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu dėl 42 pakeitimo. Balsamas baigtas ir iš tikrųjų e, atmestam. 45, 44, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Ir dėl jo pasitikslinkime dėl elektroninių būdų. 44 pakeitimas balsuokime. Balsamas baigtas, atmesta. 45 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 43. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikysiu į atmestą. Trečioji dalis. Pasitikslinkime elektroniniu būdu ir dėl antrosios dalies. Atmesta. E, trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 46. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Na, o dabar balsuokime dėl rezoliucijos projekto E, vardinis balsavimas. Balsuokime. Na, visi balsuokite, paprašysiu. Dar balsamas nesibaigė. Patvirtinta. Dėkoju. Tiesą sakant, aš buvau pranešėja, taigi labai malonus jausmas, dėkojim. Kągi. Kolegos, jeigu kas nors iš jūsų norėtų išėti iš salės, prašau tai padaryti greitai ir tyliai. Thank you. Have... Nagi, po to, kai nemažai žmonių išėjo iš salės, m, mm, aptarkime Italijoje vykusi faktų nustatymo misija Valedoroje prieš pat kalėdas gruodžio mėnesį, bet Besera vadovavo šiai misijai, todėl man labai malonu suteikti žodį jums prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, palūkėsim tėlę. Paprašysiu kolegų atsisėsti, nes man nepaprastai garbė pristatyti šio faktų nustatymo vizito rezultatus. Pirmininkė, prieš keltą minučių labai uh, maloniai paprašiau visų uh, išeiti tyliai, netrukdydami tam, kad uh, mes neapsijuoktume prieš daugybę policininkų. Dėkoju, Cecilija. Taip pat dėkoju ir mūsų lankytojams, kurie, kur dėka mes galime jausti saugus, juolab, kad kalbame apie vizitą į Italiją. Na ir turiu pripažinti, kad e, iš visų misijų, iš skirtingų metų rengtų misijų ši man buvo pati maloniausia, kuri labiausiai įkvėpė, kuri buvo geriausiai suorganizuota. Uh, Na ir manau, kad iš tikrųjų matome, koks yra skirtumas, kai parlamentas konkrečiu atveju, konkrečios re, taus regiono konkrečios peticijos atveju teikia parmai. Noriu padėkoti kolegoms, kurie mane lydėjo per šią e, misiją, kurie labai palengvino darbą, kolega Jar, Leonora e, dar vienas kolega, dar va štai spriekė yra Ana Miranda, kurios šiuo metu nėra. Taip, jūs jau, ponės Sirijos, jau paminėjau. Na, ir per tas dvi dienas prieš pat kalėdų atostogas e, gruodžio 27. 17-18 dienomis vykome faktų nustatymą misiją Valedorą, e, Vėlė Verčelė ir Piemonte e, regionuose. Na, ten yra įvairių e, savivaldybių savartinai. Ir ši peticija turi vieną esminį elementą, panašiai kaip ir kitose prieš ją tiktose peticijose. Tikrai reikia pasiaiškinti, Taip, ši, šios peticijos autoris yra e, meras ir aš manau, kad tai tikrai atspindi. Um, piliečių prisimtas pareigomas, tas meras sugebėjo e, suvys, išvystyti didelį piliečių dalyvavimą iš įvairiausių ratų, akademinių, e, kitų ratų. Na ir jis padėvins pademonstravo didelį ryštą, pateikė labai tikinančių argumentų, pateikė įrodymų, uh, Na ir peticijų komitetas nesikė jau yra pareiškęs savo poziciją, tai padarė Europos komisija. Taigi e, vas, pirmadienio popietėje mes dalyvavome sutikime, kuris truko daugiau nei keturias valandas, dalyvavo trys kalbėtojai. Na ir jie iš tikrųjų pademonstravo, kad į šią peticiją integruoti visi svarbus elementai, e, tai yra mokslo, akademiniai ratai, institucijų atstovai, o taip pat ir piliečių atstovo, taip pat pil... vyriausybės atstovai, kultūros judėjimai tiek iš regiono, tiek ir iš pačios valdybės. Na, beje, galbūt pasigėdume to, kad kažkaip fiziškai ir virtualiai būtų dalyvavęs Um, aplinkosaugos ministras, apie ką vėliau dar kalbos, kalbėsime, na ir mūsų kvietimą nebuvo atsakyta ir ministrė neperdavė nei savo pozicijos, ko prašėme. Na, taigi, nes nebuvo atvykta nei komitetą, nei buvo sureaguota į peticiją. Taigi, po to, kai kitą dieną apsirinkome vietoje, apžiūrėjome įvairius savartynus ir um, karjerus, mes iš tikrųjų na, išklausėme ir labai nuodugnių paaiškinimų apie tai, kas vyko, prieme štai kokiu išvadu. Na ir tikiuosi, kad e, pranešimas apie šią misiją yra pakankamai nuodugnus ir išsamus. Na ir nepaprastai svarbu šiame uh, kontekste yra štai, kas e, atsakingos institucijos e, turi nuolatos išlikti budrus tam, kad būtų atremtas pavojus tą, kurį atliekų likučiai kelia gruntiniam vandeniui. Ir vandenims. Na ir labai svarbu, kad uh, valdžios institucijos e, taikytų sudarintas priemonės tam, kad būtų e, šalinamos šios bėdos. Na ir teko prieiti prie labai e, konkrečios išvados. Na, iš tikrųjų, e, skirtingais e, valdymo lygmenimis e, nacionalinių vietos e, regionų e, lygių e, reikia taikyti koordinuotas priemonės. Tai yra būtinas dalykas, nes jų kalba eina ne tik ties aplinkos sauginį poveikį, bet ir apie poveikį sveikatai. Na ir iš tikrųjų daromas spaudimas viską perduoti į regiono lygio institucijų rankas, kas kaip ir tar, ka, Tačiau iš tikrųjų labai svarbu, kad ir nacionalinė vyriausybė taikytų atitinkamas priemonės. Na, e, taip, nepradėsime skubos tvarka procedūros dėl pažeidimo, tačiau dalyvavę misijoje sutarime kartu su peticijų autoriais, e, taip pat su vietos valdžios institucijams, kad reikalingi struktūriniai sprendimai tam, kad e, ateitie būtų galima išvengti tokių problemų, įskaitant ir naujų um, savartinių atidarimą, paliekant nenaudojant kitus e, apleistus e, savartinus, nes iš tikrųjų tai yra bėda, kuri nėra nei vietos, nei regioninio, nei nacionalinio pobūdžio. Ta bėda pasitaiko visoje Europoje ir faktiškai tai yra sisteminė bėda, kuri nuolat pasitaiko atliekų tvarkymo kontekste ir kitose valstybėse narise, todėl reikalinga tvirta pozicija. Na, o kalbant apie mūsų komiteto poziciją ir kalbant apie e, pranešimo projektą, kurį ketiname pateikti um, kovo mėnesį, tai siūlome taikyti naujas priemonės tiek e, nacionaliniu, tiek ir europiniu lygiu, tam, kad būtų laikomasi prevencijos ir atsargumo principo. Mano manimu, kaip šios e, misijos vadovės. Ir turint galvoje, kad šiuo atveju labai svarbus yra laiko e, terminai, jolab, kad e, iš tikrųjų svarsmas bus vasario pradžioje, tai panašiai kaip sa, vakar siūlė ponia Envi, turime e, stengtis pasiekti, kad ši realizacija būtų patvirtinta plenarnė sesija. Ir beje, po šios e, faktų nustatymo misijos ponas Kemaliotas meras susitiko su Italijos E, e, aplinkosaugos ministrų, tai vyko sausio 15 dieną. Na ir kiek teko girdėti e, po šio susitikimo meras ir toliau labai kritiškai vertina dabartinę ministerijos poziciją, na, o kita vertus ministerijos tarnautojai ir atsakingi darbuotojai ir uh, toliau stengiasi išvengti atsakomybės nacionaliniu lygiu, kas, aišku, reikalingas norint ustaty, užtikrinti koordinavimas visais lygmenimis, nors niekuomet nebuvo kalbama apie tai, kad reikia um, taikyti Europinės direktyvas, užtikrinti jų laikomasi, kas ir yra šios peticijos pagrindas. Nežinau, ar kolegos dalyvavę misiją norėtų ką nors pridurti, tiesiog norėčiau dar sėki e, padėkoti už galimybę dalyvauti šioje misijoje, o taip pat norėčiau padėkoti e, e, peticijų komiteto komandai, kuri mus lydėjo už didelę paramą, už profesionalumą ir tikrai be jūsų nebūtume taip puikiai susitvarkę. Dėkoju. Beatrice, on behalf of the committee, thank you very much for. Aš Taip pat norėčiau padėkoti Jums komiteto vardu už e, vadovavimą šitai e, misijai ir už atliktą darbą. E, parlamentas buvo atstovaujamas deramai, buvo kolegos iš EPP, Ana Miranda iš Žaliųjų frakcijos, e, Iš tikrųjų, delegacijos sudėtis buvo labai gerai subalansuota ir aš laukiu kovo mėnesio posėdžio, kuriame mes aptarsime ataskaitą, nes ta ataskaita e, pranešimas turi būti e, pateiktas kovo mėnesį. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijai, mes neturim daug laiko. Peter. Labai norėčiau padėkoti. Didelė padėka ir maža pastabėlė. Na, iš tikrųjų, ta misija buvo puikiai suorganizuota. Aš nebūčiau geriau viską įsivaizduojęs pusantros dienos, viskas puikiai organizuota. Dėkoju delegacijos vadovai, taip pat ir sekretariatui, bei e, mm, kolegoms, bei atsakingams asmenims. Viskas tikrai buvo puikiai organizuota. Na ir išsakyčiau, tai faktiškai mano manimu buvo ko ne kelionė į praeitį, nes e, iš 80-mečio prisimenu visą su atliekų tvarkymu susijusią problematiką ir gerai, kad piliečiai dabar sako, stop, toliau nebegalima taip viską tęsti. Na ir iš tikrųjų. Iš tikrųjų, ten yra e, karjerai ir tarsi paprasčiausias sprendimas juos užpildyti atliekomis. Taigi aš manau, kad puiku, kad komunaliniai savivaldybių politikai bando tam pasipriešinti. Na, taip, aišku, dar teks nemažai gilintis į šią peticiją nes tai, jog nustatant faktus nedalyvavo centrinių valdžios institucijų atstovai, o taip pat tas faktas, kad jie nedalyvavo ir kitą dieną sustikime, tai rodo, jog centrinės vyriausybės atžvilgių, valdžios atžvilgių ta problema nėra aktuali. Taigi reikės dėti visas pastangas tam, kad žmonėms vietoje būtų padėta, nes tikrai situacija neprimtina, visi dėl to sutarė. Bet to naudojamas praeito šimtmečio technologijos kurios visiškai pasakė, pasenusios, yra geresnių technologinių sprendimų. Tikrai mm, merai vietoje patys vieni nesutvarkys, jie te gali tik tai pasakyti ne. Mm, na ir e, tikrai, aišku, merus e, jų kom, savivaldybių, jų žmonių interesų dėlį rūpi kiti sprendimai. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad centrinė valdžios, e, centrinės valdžios institucijos primtų strateginius sprendimus nes e, kitaip e, savivaldybės vienos nesutvarkys e, ir tampa įkaitais. Taigi parinksime pranešimą ir aš manau, kad per kitą kadenciją dar teks grįžti prie šių klausimų, nes Tai tikrai labai aktualus klausimas ir turiu prašymą kolegams iš Italijos. E, neleiskite Romai išsisukti nuo atsakomybės, nes pagrindinius konceptinius, strateginius atsakymus į šiuos klausimus turi duoti centrinės valdžios institucijos. Dėkoju. Running... Dėkoju, dabar mes jau netgi vėluojame, todėl paprašysiu kalbėti kolegų trumpai. Eleonora, prašau. Dėkoju, Pone pirmininkė, norėjau pasisakyti šituo svarbiu klausimu. Dėkoju e, kolegijai Becera už e, tai, ką jinai sakė ir taip pat e, dėkoju peticijos autoriams, kad iškėlė šitą e, problemą, todėl kad tai yra labai svarbios problemos susijusios su vietinės valdžios struktūromis. Aš pati kaip e, it, it, italė. E, labai atidžiai seku šitos e, klausimus, jie aktualūs mano rinkiminiai e, apygardai ir e, nacionalinės, nacionalinės valdžios struktūros taip pat turi reaguoti ir turi atsakyti į merų keliamus klausimus ir problemas. Atliekų problema Italijoje yra labai aktuali, aktuali ir visoje Europoje. Taip pat ir mes turime užtikrinti žiedinės ekonomikos principus, tinkamai naudoti išteklius ir aišku, tai, ką mes e, e, konstatuojame šitos peticijos kontekste, iš tikrųjų yra nepriimtina ir ES teisės aktai turi būti įgyvendinami visiškai, ypač kalbant apie geologinės savartynų e, ribas ES teisės aktai turi būti tinkamai taikinti. Tad dar kartą dėkuoju kolegiai už e, pranešimą ir esu pasiruošusi konstruktyviai dirbti, sprendžiant šitos e, klausimus. Dėkoju. Vakar nusprendėme parengti trumpą rezoliuciją dėl atliekų valdymo ir tai aišku pagrindinė yra šios rezoliucijos dalis. Panaš, su panašiamis problemomis susidurima ir kitose valstybėse narėse. Na bet tiek kol kas šiuo klausimu. Pasižiūrėkime, ką dabar darysime pačiame pranešime galbūt e, ką galime ten padaryti. Taigi dėkoju visiems e, už puikų vizitą. Toliau dirbsime su šiuo klausimu vėliau. Toliau 14 darbo tvarkės punktas. Trys e, skirtingos e, peticijos. Visos trys būtų e, apie vietos ir savivaldybių policijos pareigūnus E, jiems yra taikomas skirtingas statusas negu kad nacionaliniams policijos pareigūnams. Tai yra, aišku, labai svarbus klausimas, todėl dabar labai džiaugiuosi galėdama suteikti žodį ponams Liudžiui Marūkiai ir Francesco Garofaro. Penkioms minutėms suteikiamas e, peticijų teikėjams žodis, o po to PB ir Klaudijos Kela 624 peticijos klausimų. Paprašysiu dabar kalbėti trumpai ir koncentruotai. Prašau, žodis jums, ponai Marukiai ir Garufal. Prašau. Buongiorno, prezidentė. Labą rytą, dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmą kartą dalyvauju tokiame posėdėje. Jūs e, suteikite mums uh, antrą kartą gal, galimybę pristatyti šitą klausimą. E, čia yra kolegos iš Torino ir Palermo. Ir mes atstovaujame 60 e, tūkstančių policininkų e, grupiai, kurie mano, kad mes esame E, traktuojami netinkamai, mūsų atlyginimas toks pat, tuo tarpu mūsų įvairios užduotis yra e, daug e, plačiau apimančios. Mes norėtume, kad Italijos vyriausybė šitiems 60 tūkstančių policininkų suteiktų visas fizinės ir kitas e, galimybės e, tinkamai atlikti savo darbą, tai yra aprūpinti ir šalmais, ir kitomis priemonėmis, kurius, kurių mums trūksta. Mes esame e, policininkai, mes atsakingi už įstatymo laikymosi e, užtikrinimą. Mes e, Dabar vadovaujant Salviniui, taip pat atliekame be galo įvairias užduotis, įvairų e, darbą, atliekame įprastas policijos e, užduotis absoliučiai visas, tačiau e, mes neturime visų reikalingų priemonių darbui atlikti ir su mumis nėra elgiamasi dermai. Mes 17 e, metais pirmą kartą iškėlėme tas e, problemas, kreipėmės į Europos komisiją, kad jinai imtųsi priemonių per mūsų e, valstybės vyriausybę, tačiau mūsų e, Ministerija atsakė komisijai, kad mes esame kitokie policininkai, mes esame vietinio ligmens policininkai. E, todėl visą tai esą normalu. Aš manau, kad e, mes arba esam policininkai ir dirbam policijos darbą, arba esame vietinės valdžios e, tarnautojai ir tuomet nepolitininkai ir, ir nebeturime dirbti dieną ir naktį to įprastinę policininkų darbą. Pastaraisiais metais apie 60 pareigūnų nukentėjo, buvo apie 60 aukų iš 60 e, tūkstančių pareigūnų, todėl kad e, jie e, susiduria ir su mafijos problemomis, ir su kitomis problemomis. Aš manau, kad yra būtina atsižvelgiant į tai, ką mes sakėme per pirmąjį klausimą, mes manome, kad yra būtina, kad e, vidaus reikalų ministerija rimtai žiūrėtų į šitos e, dalykus. Mes paprašėme, kad būtų nusiusta delegacija į Italiją, kuris susipažintų su mūsų padėtimi e, ir įsitikintų, kad mes E, esame išnaudojami ir turime atlikti juodą darbą, už kurį negauname deramo atlyginimo, neturime e, neįtinkamos apsaugos, nei neužtikrinamos mūsų teisės. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, dėkoju šiam komitetui. Mes manome, kad reikia spręsti šitas e, problemas, turi būti išsiaiškinta teisybė ir reikėtų, kaip sakiau, šito komiteto parlamento narių delegacija turėtų būti nusiusta į Italiją, išsiaiškinti padėties, susipažinti su to, kaip dirba vietinė policija. Dėkuoju. Jūs e, naudojate e, šitai peticijai skirtas penktas, penkias minutės. Kitas e, peticijos autoris yra PB. Kalbėjimo laikas viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, noriu patvirtinti tai, ką sakė ponas Maručia pastaraisiais e, metais Mes e, matome, kad Europos e, Sąjungos e, teritorijoje yra daroma tam tikra pažanga mūsų sektoriuje, bet Italijoje su pagrindinėmis problemomis visų pirma susiduria vietinė policija, vietinių lygmenių dirbantis policininkai jie uh, užsiima ir ekonominiais e, aspektais, ir baudomis, ir, ir kitais e, klausimais. Ir dabar mums iškyla daug sunkumų, todėl kad nusikalstamumas didėja ir jo lygis yra labai aukštas ir uh, vietinio ligmens policininkai ir civiliniai policininkai susiduria su rimtomis problemomis. Mes norime paprasčiausiai, kad būtų apsaugotos mūsų teisės, užtikrinamas mūsų teisės ir, kaip sakė e, mūsų anksčiau kalbėjęs atstovas, čia kalba sukasi apie 60 tūkstančių policininkų, kurių garantijos nėra e, užtikrinamos, institucinės teisės neužtikrinamos. Tuo tarpu kitų policijos rušių darbuotojų tokios teisės yra užtikrinamos. Ir mes Matom, ma, manome, kad jeigu taip toliau bus, tai gali būti rimtų problemų, nes yra ir žūstančių kolegų, mūsiškių, kurie susidarė simtis problemus. Pirmininkė, taip mes e, diskutavome šitos klausimus ir pirmą kartą, bet mes turėtume akcentuoti tai, kas e, galėtų būti padarytas, sprendžiant tas problemas. Dabar 93 e, peticija Man atrodo, kad turėtų būti PowerPoint prezentacija šito klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šita peticija yra susijusi su mūsų užduotumis misija, ne tik tai su um, įprastiniais mūsų darbo e, e, aspektais. Aš manau, kad jūs turėtumėt e, pabandyti prieiti arčiau. Mūsų vidaus e, reikalų e, ministras yra atsiuntęs laišką šitais klausimais, ten kalbama apie miestų saugumą, apie įvairius aspektus, tačiau nekalbama su kokiais rizikos faktoriais susiduria vietinė ligmens policininkai. E, vietiniams policininkams iškyla tokie pat rizikos faktoriai, jie turi dirbti tokį pat darbą kaip nacionalinė policija, pavyzdžiui, tačiau vietinė ar e, municipalinė policija ir jos veikla yra reglamentuojamos kitų e, įstatymų jiems taikomos tokios nuostatos, kurios taikomos vietinio ligmens valdžios institucijų įprastiniams tarnautojams, kurie nesusiduria su tokiais rizikos faktoriais, su kuriais susidurėme e, mes. E, vietinė e, policija 18 metais užtikrino virš 300, 318 18 areštų E, ir susiduria su e, įvairiais labai rimtais e, rizikos faktoriais. Dažnai mūsų kolegos nukenčia savo darbe, tai kelia grėsmę jų sveikatai, paskui jie turi gydytis, kai kurie buvo operuoti ir operacijos truko apie keturias valandas. E, chirurginės operacijos. Jeigu policija padaro kokiu nors klaidų, tai vietinio ligmens policininkai, kurie patraukiami baudžiamojo atsakomybei, paskui turi e, atlikti laisvės atimimo bausmes kartu su e, točia, pačiose kamerose kaip kriminaliniai nusikalteliai. E, tokie, e, e, tokios nuostatos netaikomos e, kitoms policijos rušims. Nikola, mūsų kolega, pavyzdžiui, žuvo atlikdamas savo darbą. Jisai buvo apnuodytas labai toksiškomis medžiagomis, todėl kad uh, kovojo su mafijos struktūromis. Šita peticija yra remiama Lombardijos regiono ir pono Ricardo Dekorato e, saugumo e, tarybos. Aš manau, kad e, jau atėjo laikas e, keisti padėtį. Dėkoju. Tikrai labai puikus pristatymas puikiai parodoma, kokia nepriimtina yra šiuo metu susidariusi situacija Italijoje. Tai yra visiškai nepriimtina. Dabar žodis Klaudijo Maskela. No, Sireli Mario. Ka... Dėkuoju, Klaudijo Masvėlo sėdi šalia manęs. Aš esu Marijo Asireli. Esu Sasuolo vietinės policijos vyresnysis inspektorius. Gerbima pirmininkė, aš taip pat noriu priminti tai, kokias užduotis atlieka vietinė policija, kuri reglamentuojama specialaus įstatymo. Mes atliekame ir administracinės policijos užduotis, taip pat e, kriminalinės policijos funkcijas, užtikriname eismo saugumą, piliečių e, saugumą ir susidurėme su įvairiausiais e, rizikos faktoriais bei e, pavojais. Taip pat labai daug administracinio darbo turime atliekti, atlikti įvairiais klausimais. Italijoje yra karabinieriai, yra finansinė policija, nacionalinė policija, kurios e, atlieka atskiras e, užduotis, tuo tarpu mes e, atliekame praktiškai visas tas funkcijas turime be kita ko užsiimti ir įrodymų e, rinkimu. Du 2017 metų dekretas, kuriame kalbama apie miestų saugumą, mini du lygmenis - nacionalinį ir vietinį lygmenį ir kai kurios nuostatos ten yra susijusios su e, vietinė, vietinio ligmens policija, kuri turi užtikrinti e, saugumą e, piliečių. Tai yra atlikti tokias funkcijas, kurias atlieka nacionalinė policija, tačiau net tokiamis pačio, pačiomis sąlygomis. Toliau. E, e, ten taip pat kalba apie technologinius e, ir kitus e, aspektus, dirbant e, šį darbą ir užtikrinant e, saugumą. Ir mes taip pat turime užsiimti kova su terorizmu E, rinkti informaciją apie visus asmenis, e, kurie yra įtariami e, terorizmu ir taip toliau. Vietinė policija turi atlikti visas įprastinės e, policijos funkcijas dekretas 100, e, numeris 105, taip pat e, kalba apie tos aspektus, kurie rodo, jog vietinių lygmenių veikiantis policijos pareigūnai yra diskriminuojami. Mes nenorime, kad e, šios policijos pajėgos būtų privatizuojamos. Ir e, kad būtų užtikrinamos vienodos sąlygos. Taip pat e, yra ES teisės aktų ir, ir, ir nacionalinio lygmens teisės aktų, kurie labai aiškiai numato, kad e, Ten yra kalbama apie e, užduotis ir sąlygas, kurios turi būti užtikrinamos policijos e, pajėgoms, kurios užtikrina viešą tvarką ir saugumą. Tad kyla klausimas, kaip yra užtikrinamos Italijos policijos pareigūnų dirbančių vietinių lygmenių teisės, kokios yra jų aiškios prerogatyvos kalbant apie e, piliečių saugumą, šitais aspektais e, viskas turi būti užtikrinama labai rimtai. E, yra taip pat jau kreiptasi į žmogaus teisų teismą, yra kreiptasi į e, Italijos senatą šitais e, klausimais ir į ES institucijas. Mes e, reikalaujame, kad būtų suvienodintos darbo sąlygos pol policijos visiems pareigūnams ir reikėtų taip pat, kad šitais klausimais Italijos parlamentui būtų nusiųstas laiškas iš Europos e, institucijų, todėl kad čia kalba sukasi apie veiksmingą kovą, be kita ko ir su e, terorizmu, kuris nepripažįsta e, sienų. Mes e, dirbame atlikdami savo darbą tokiais aspektais, kurie kelia didelį pavojų. Ir mes nesame deramai informuojami apie precedentus ir teismo praktiką. Mes dirbame tokiamis sąlygomis, kurios uh, nėra patenkinamos, mes neturime pakankamai priemonių kartais išsiaiškinti kai kurių asmenų tapatybę. Būtent e, todėl, ir aš jau baigiu savo pasisakymą, gindami piliečius ir atlikdami savo tarnybinės e, pareigas pirmininkė Jūs turėtumėt laikytis e, kalbėjimo numatyto laiko, nes antraip mes negalėsime jums padėti. Tam, kad mes galėtume e, tinkamai aptarti jūsų e, klausimą, reikia, kad jūs laikytumėtės kalbėjimo laiko, nes antraip neturėsime laiko aptarimui. Tad aš jau apibendrinu, mes kreipmės į Europos parlamentą ir jo e, pirmininką, prašydami, kad e, būtų užtikrinamos vienodos sąlygos ir vienodas traktavimas e, visiems policijos pareigūnams e, Italijoje. Todėl, kad čia kalba sukasi apie saugumo užtikrinimą ir vietinių lygmenių, ir visos Europos lygmenių. vietinių lygmenių veikianti policija vadina labai svarbu vaidmenį, tačiau e, jos diskriminavimas turi būti užmygtas. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau kai ką patikslinti. Ši peticija mums buvo pateikta ne prieš daugelį metų. Lapkričio mėnesį ji buvo pateikta, tai yra gana nauja 2017 metų peticija. Tikrai nėra taip, kad šis procesas tęsiasi ilgus metus. Na ir dar kai ką patikslinsiu. Šios institucijos pirmininkas pagal darbo tvarkos taisyklės neturi jokios galios mūsų komitetas turi kompetenciją šioje srityje. Būtent tai, ką aš dabar ir bandau daryti, tai yra bandau išspręsti jūsų problemas. Aš pati asmeniškai e, pasikalbėsiu su mūsų parlamento pirmininku, jis yra mano kolega ir draugas. Aš asmeniškai su juo susisieksiu dėl jūsų atvejo. Bet aišku, jis niekaip negali priimti viršesnio sprendimo už mūsų komitetą. Taigi jūs esate suinteresuoti dirbti su mumis šiuo klausimu. Na, dabar kreipsiuosi į Europos komisiją. Pone Valentin arba Oskar Vai dabar pasisakys, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir peticijų teikėjams už atvykimą į Briuselį. Ačiū, kad pristatėte savo atvejį detaliai. Tikrai mums naudinga šią informaciją išgirsti. Taip pat dėkoju Europos parlamentui už šio posėdžio organizavimą. Tai yra viena iš priemonių, kurios dėka mes galime išgirsti e, skundus tų, kurie tiesiogiai nukenčia dėl kažko. Komisija pripažįsta, kad policijos pajėgos labai svarbios, lygiai taip pat ir vietos pajėgos kovo, labai svarbios kovoje su e, nusikaltimu ir terorizmu. Aš pats nesu e, policininkas, bet dirbu praktiškai vien tik tai su policininkais ir muitinių pareigūnais, kurie yra siunčiami iš valstybių narių. Aš puikiai suprantu, kokį sudėtingą darbą policija dirba kartais labai sudėtingomis sąlygomis ir besikeičiančioje aplinkoje. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pripažinti bei pabrėžti, kad mes suprantame, kokią su, didelę kainą moka policija už šį darbą. Uh, Komisija mano, kad bendruomenės policija yra labai svarbi priemonė tam, kad užtikrintume ryšį tarp vietos bendruomenių ir policijos. Ir ko gero, čia būtų pirmosiose linijose vietos policijos būriai. E, nusikaltimų užkardimas, aišku, yra pagrindinis saugumo elementas komisija nusikaltimų prevencijos tinklą finansuoja, tai yra valstybių narių platforma, kurioje valstybės narės keičiasi geriausią praktiką nusikaltimų prevencijos rytyje. Pavyzdžiui, nusikaltimų prevencijos tinklas dirba e, rengiant tą vadinamąją įrankių dėžutę e, e, vietos e, bendruomenių policijai, pavyzdžiui, mokymai yra rengiami. Jeigu liks laiko, mano kolega taip pat galės pristatyti radikalizavimo tinklą, kuris yra e, organizuojamas ES lygiu. Taigi, dabar konkrečiai dėl mūsų pasiekusio klausimo. Aišku, komisija yra sutarčių ser sergėtoja ir aišku, kaip sutarčių sergėtoja mes uh, turime laikyti sutarties nuostatų. Pagal sutartį galime tik tai priminti, ką jau sakėme, sutarties 72 straipsnėje veikimo sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad komisija neturi jokios kompetencijos šioje srityje. Tik tai pati valstybė narė turi užtikrinti viešąją tvarką, saugumą pagal nacionalinius teisės aktus. Taigi Šiuo atveju, Italijos atveju, taip pat valstybė narė turi e, savo teisėtvarkos e, institucijoms užtikrinti tinkamas darbo sąlygas. Tik tiek aš galiu pasakyti, na, o dabar žodis kolegijai, jeigu ji nori kažką pridurti. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė. Komisija pripažįsta, kad policijos, vietos policijos pajėgos, aišku, turi labai svarbu vaidmenį Tai yra pagrindiniai mūsų partneriai daugia institucinį požiūrį taikant ir kovojant su radikalizavimu. Komisija dirba su praktiš, su e, profesionalais, ekspertais, dirbančiais praktiškai šioje srityje, tam, kad užkirstų kelią radikalizavimui. Mūsų e, tinklą sudaro dešimt darbo grupių. Viena iš darbo grupių yra būtent ir skirta policijos pajėgoms vietos policijos, regioninės policijos ir nacionalinės policijos atstovai dalyvauja šioje darbo grupėje. Tris kartus per metus maždaug yra susirinkama šioje darbo grupėje, yra diskutuojama su ekspertais, taip pat kitų sričių e, ekspertais, bandoma pritaikyti tą daugia institucinį požiūrį. Aišku, visa tai prisideda prie priemonių ir rekomendacijų parengimo, e, kurios yra prieinamos e, visiems e, ES profesionalams dirbantiems su, kovoje su radikalizavimu. Ačiū. Made... Ačiū. Ačiū už tai, kad pristatėte, ką komisija gali padaryti. Ką aš galiu dabar jums trumpai pasakyti? Kartais pagal sutartis uh, E, tam tikras rytis patenka į nacionalinės valstybės narės kompetencijos ribas. Tačiau mes šiame komitete esame labai skirtingos patirties e, turėję. Štai pavyzdžiui, kartais pakanka vizito, kartais laiško, e, kartais tiesiog pakanka paskambinti ministrui ar merui ir problema išsprendžiama. Taigi nenuvertinkite mūsų komiteto. Na, o dabar uh, Pirmiausia, norėčiau, tiksliau, dabar žodis kolegoms, pona Širijo pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerai, kad pabrėžėte mūsų komiteto svarbą, todėl kad pastaraisiais metais iš tikrųjų buvo pasiekta kai kurių konkrečių rezultatų ir buvo išspręsta konkrečių problemų šiame komitete. Aš manau, kad Italijos vietinio lygmens policija gerai padarė, kad kreipėsi į šį komitetą, o pirmininkas Tajanis, aišku, bus informuotas apie šios dienos diskusiją ir jisai, e, aišku, palaikys Italijos e, e, vietinio lygmens policiją, todėl kad ta policija yra labai svarbi, kuomet susidurėme su uh, nusikalstamumu, tai nusikalteliai nesielgia skirtingai priklausomai nuo to, koks e, e, policijos e, pareig, kokia policijos pareigūno uniforma, ar, ar vietinio lygmens policijos uniforma, ar nacionalinio lygmens, ar panašiai. Ir todėl e, skirtingas traktavimas yra absurdiškas dalykas šiame sektoriuje. Aš taip pat pradėjau savo karjerą policijos sektoriuje, Piemonte, Italijoje, todėl aš puikiai žinau, kokį sunkų darbą dirba e, policininkai. Kita vertus, Italijos padėtis yra e, problematiška, nes vidaus reikalų ministerija 18 metų e, laiške rašo, jog e, ir beje mes e, kreipiamės į e, Italijos vidaus reikalų ministeriją, reikalaudami, kad vietinio lygmens policija būtų tinkamai pripažinta. Ir atsakymė vidaus reikalų ministerijos atsakymas yra labai techninis, teisinio pobūdžio atsakymas, kaip advokato atsakymas. Tuo tarpu mums reikia labiau politinio pobūdžio atsakymo į tokį klausimą. Tad e, aš manau, kad mes turėtume kreiptis ne į vidaus reikalų ministeriją šito klausimu, o į e, vyriausybę, į, į Italijos premjerą. Todėl, kad premjerui tenka politinė atsakomybė. E, spręsti tokius klausimus, pripažinti uh, E, šitos e, struktūros e, vaidmenį, kuris yra labai specifinis vidaus reikalų ministerijos kontekste. Aišku, šita anomalija, kurią mes pabrėžėme savo laiškė vidaus reikalų ministerija, yra tam tikra anomalija. Tai yra, aišku, labai itališkas klausimas ir yra absurdiškas dalykas, kad tie policininkai, kurie dirba arčiausiai piliečių, yra eksploatuojami. Kita vertus, čia kalba sukasi apie specifines teisės, darbo sąlygas, yra ES direktyva, kuri reglamentuoja darbo grafiką ir sąlygas ir būtent šita, šitos direktyvos nuostatos kurios turėtų būti taikomos tame sektoriuje, Italijoje jos nėra taikomos. Ir tai yra kitas klausimas, kurį turėtume spręsti su e, komisija. Ir e, taip pat reikėtų kreiptis į e, tas struktūras, kurios užsima skundais. Taip pat grįžtų prie savo pasiūlymo, jog turime kreiptis į Italijos vyriausybę šituo klausimų, nes vidaus reikalų ministerija atsakė mums labai techniškai ir, ir, ir, ir labai teis, teisinių registrų. Aišku, jūs visiškai teisus. Taip, galbūt ne vien tik tai teisinio atsako čia galima tikėtis, galbūt čia tiesiog sveikos nuovokos galima būtų pasitelkti. Uh, Juk policija gina mūsų žmonės, kai bus tai suprasta, galbūt problema bus tiesiog išspręsta labai paprastai. Dabar žodis ponui Mitrofanovui. Ačiū pirmininkė. Iš Europos komisijos išgirdome atsakymą. Komisija čia nieko negali padaryti. Visi klausimai susijęs su saugumu turi būti sprendžiami nacionaliniu lygiu. Tačiau mes galime ir privalome į šią problemą pažiūrėti iš diskriminacijos perspektyvos. Viena vertus čia yra diskriminuojami darbuotojai e, viešojoje sferoje. Nevienodai yra traktuojamos įprastinės policijos pajėgos ir savivaldybių policijos pajėgos. Deja, kai, ko, kai ką galbūt praleidau, E, kai buvo pristatoma peticija. Man kai kas čia neaišku. Pavyzdžiui, profsąjungų vaidmuo koks čia yra. Ar profsąjungos Italijoje, policijoje yra leidžiamos e, kaip patokios ir be to, kokia būtų e, Italijos parlamento pozicija, kokie jų argumentai, kodėl Pavyzdžiui, ši problema negali būti išspręsta Italijos parlamente. Jeigu priežastis yra e, vien tik tai e, finansinė, tiksliau, ar priežastis čia yra tik finansinė, tik finansai, o galbūt reikia įstatymus kažkokius keisti. Tai kitas mano klausimas būtų, iš ko finansuojama yra vietos policija? Ar savivaldybių biudžetas e, finansuoja šias pajėgas, ar Italijos biudžetas? Ir kas, pavyzdžiui, nutiktų, jeigu vietos policijos e, teisės būtų vienodos kaip ir nacionalinės policijos pajėgų? Na, Taip, jie būtų geriau apsaugoti, bet kokios naujos pareigos, misijos būtų suteiktos, jeigu būtų sulygintos teisės ir pareigos čia. Taigi, mano išvada būtų štai kokia. Mes turime toliau tirti šį atvejį. Aš manau, kad mes galime parašyti laišką Europos vidaus reikalų ministrui, parlamentui. Na ir dar kitas klausimas. Galbūt galima būtų išspręsti šį klausimą Italijos konstitucinėme teisme, nediskriminavimo principą pasitelkiant. Aš siūlyčiau toliau dirbti šį atvejį, savo frakcijos vardu palaikyčiau šią peticiją Italijos savivaldybės policijos pajėgas jų kovoje už savo teisės. Ačiū, na o dabar žodis Eleonorai Evi. Aš e, labai tikiuosi, kad jūs pasisakysite trumpai ir galėsime veiksmingai užbaigti šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip ir visad, pabandysiu kalbėti glaustai. Norėčiau padėkoti peticijos autoriams, kad jie iš naujo pateikė peticiją šitam e, komitetui, nes e, šita problema egzistuoja jau pernelyg ilgą laiką, kaip sakė kolegos, čia kalba sukasi apie labai e, didelę ir nepagrįstą diskriminaciją, kuri e, turi būti pašalinta. Todėl, kad vietinio ligmens e, policininkai vykdo e, tokias pat funkcijas kaip ir kitos policijos pajėgos, tačiau jie yra traktuojami kitaip. E, taip pat e, Priminsiu, jog e, pastaruoju e, metu ir šios kadencijos metu buvo pateikta pasiūlymų, kad tokia diskriminacija būtų pašalinta, kad būtų suvienodintos sąlygos. Ir mes e, pateikėme pasiūlymą dėl uh, sutarties, kuri išspręstų tokio pabudžio problemas, nes, kaip sakiau, e, vietinės policijos problema egzistuoja jau ilgą laiką ir yra neišspręsta, nors jau senai laikas išspręsti ją. Ir e, šita, šita problema galėtų būti e, iš dalies išspręsta, užtikrinant vietiniai policijai prieigą prie tų duomenų e, bazių, kuriamis naudojasi nacionalinė policija. Aišku, to nepakanka, reikia ir kitų priemonių įgyvendinimo, reikia apskritai pašalinti tą egzistuojančią diskriminaciją, reikia užtikrinti, e, kad šių policininkų teisės e, būtų užtikrinamos taip pat kaip ir kitų policininkų ir kad e, vietinio ligmens pareigūnai taip pat galėtų e, būti apsaugomi taip pat kaip ir visi kiti. Nes vietinio ligmens policininkai yra arčiausiai piliečių. Aš manau, kad turėtume labai rimtai ir reikia įspręsti šią temą mūsų santykiuose su vidaus reikalų ministerija. Peters Jar. Na, turinio požiūrio jau neturėčiau ką pridarčti, nes kolegos Čirėvė jau puikiai viską išdėstė. Man vis dėlto rūpi štai kas. Na, paprastai tai čia tiesiog uh, sveiko proto klausimas, nes Vokietijoje sakytume, kad reikėtų kažkokio be pagrindų sutarimo tarp vietos, regioninės valdžios, savivaldybių, nacionalinės vyriausybės ir tame sutarime būtų nustatyti pagrindiniai principai. Aš manau, kad tai bus e, to rašto mintis. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu yra geros valios, tikrai manoma susitarti tikrai mes turime parašyti tą raštą, turime jame viską labai aiškiai išdėsti, nurodyti, kad esame tikrai labai pasipiktinę, niekas nedaroma jau kuris laikas. Na ir taip jau mūsų frakcija galbūt per kitą kadenciją turėtume draugiškai paraginti Italijos valdžios institucijas tikrai dar sėkiai įsigailinti padėti vietoje. Uh, Taigi tikrai esu pasipiktinęs, kad niekas nepadaryta. Pone pirmininkė sakė, kad sveikas protas, gera politinė valia tikrai leistų viską išspręsti. Dėkoju. Dėkoju, Pėteri. Aš taip pat manau, kad e, faktų nustatymo misija buvo gerai. Dar vasario mėnesį 18 metais buvo išsiųstas raštas, po to įvyko rinkimai, nauja vyriausybė sudaryti. Na, kągi, teks dar grįžti, pate toje, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pas, pasveikinti e, vietinio ligmens policininkų asociacijų e, atstovus. Jūs uh, parodėte, jog esate ryštingi siekdami savo tikslo, jūsų tikslas yra teisingas ir e, mes džiaugiamės, kad jūs pasitikite mūsų peticijų komitetu. Matome, jog piliečiai pasitikė Europos institucijomis, todėl mes turime labai rimtai reaguoti į tai, ką išgirdome. E, E, nes, e, kaip žinote, e, kovo mėnesį bus, per, bus ypatingas laikotarpis, kuomet keisis kadencija ir mes šiame kontekste taip pat turime nepamiršti savo kovos pagrindinių aspektų. Minėjote, jog e, buvo kreiptasi į e, vidaus reikalų ministrą, tas e, ministras yra atsakingas ne tik tai už policiją, bet ir už vietinės struktūras, tad kaip matome, vietinio ligmens policija priklauso šitos ministerijos kompetencijos uh, sryčiai. Aišku, reikėtų, kaip buvo pasakyta, parašyti ir Italijos e, premjerui. Ir taip pat reikėtų mums kreiptis į e, parlamento abiejus rūmus, e, parašyti laišką pirmininkui e, Fiko, pirmininkams Fiko ir Kazelati. Ir e, taip pat e, Reikia nepamiršti, jog e, komisija taip pat reagavo ir tinkamai atsakė iškeltus klausimus, tačiau truputį formaliai, aišku, e, reikėtų čia pagalvoti apie teisinį pagrindą. Ir remiantis tuo teisiniu pagrindu komisija taip pat galėtų žengti žingsnį Italijos valstybės link, spręsdama šitos uh, klausimus. Aišku, dabar baigėsi mūsų kadencija. Aš e, manau, kad e, reikėtų siekti, kad e, Europos parlamento delegacija taip pat būtų siunčiama susipažinti su šitų problemų kontekstu. Dėkoju. Dėkoju. Jūsų dėka vėl atkreiptiamas dėmesys tai yra, kad yra 60 tūkstančių bendruomenių policininkų Europoje, su kuriais elgiamasi labai nesažininkai. Na ir tikrai tam reikia užkirsti kelią. Siūlau štai ką. Mes paliksime peticiją atvirą. Mes pasiūsime labai, sakykime, mandagų, bet uh, atvirą, griežtą laišką Europos vyriausybei, su kopija parlamentu Italijoje, nes jie yra išrinkti nariai ir jie turi žinoti, kad mes nusintame vidaus reikalų ministerijai atitinkamą raštą. Be to, pagalvosime kad, apie tai, kad per kitą e, kadenciją galbūt jau nauja sudėtimi komitetas prims sprendimą nusiųsti faktų nustatymo misiją į Italiją. Ir be to, kaip jūs sakėte, tai yra vienas darbas, yra viena misija, visiškai nepriklausomai nuo policininko statuso. Todėl manau, kad šiuo principu reikia vadovautis. Manau, kad jeigu bus politinės valios, bus ir būdų, kaip išspręs šią situaciją. Na, o aš savo raštu norėčiau paskatinti Italijos vyriausybę kiek įmanoma greičiau atkurti tų 60 tūkstančių policininkų ir policininkių e, teisės, su kuriais elgiamasi nesažingai, o taip pat e, užtikrinti, kad e, jie būtų traktuojami vienodai kaip ir policininkai, kurie valstybės pareigūnai. Aš manau, kad tokiu raštu galėtume motivuoti vyriausybę ir atkreipti dėmesį tai, kad dabartinė praktika yra nesažininga. Būtent tiek galime nuveikti dabar ir aš asmeniškai pasišnekėsiu su Antonijo Talianį dėl šio klausimo. Esu tikras, kad jis taip pat atidžiai stebi e, šį dalyką, nes jeigu yra kažkokia neteisybė, pažeidžiamas taisyklės, reikia tai ištaisyti. Kolegos sutinkate, kągi dėkoju. O taip pat dar sėki noriu padėkoti už parengtą peticijų rinkinį, o taip pat ir už tai, kad pasinaudote progą ir atvykote į Briuselį. Matau, e, tai, ko nematote, sninga. Briuselė tai retas dalykas. Na, e, aš įsivaizduoju, kad čia tikrai e, daug iš jūsų pareikalavo, ko neaukojotės, palikdami savo nuostabią gražią Italiją ir atvykdami į uh, šiniūrų apsiniaukusi Briuselį. Taigi dabar atsisveikinu su jumis ir tikriausiai išvyksate atgal, tikiuosi, vidur saulėtą Italiją, kaip tai neretai yra viduržėmio regione. Thank you. Dėkoju. Na, dabar veikiausiai mus paliksite, todėl siūlau padaryti minutėlės pertraukėlę, kol išeisite iš salės, o po to jau aptarsime kitą peticiją. Now, I think we need to continue, so please. Mums dabar reikėtų toliau dęsti darbą. Siūlyčiau atkreipti dėmesį, skirti dėmesio tiksliau e, mūsų kitam klausimui, tai yra komunalinių paslaugų mokesčių kainoms. Tai yra skirtingas klausimas, vis labai skirtingas. Uh, Taigi prašau e, žodis e, komis... peticijų teikėjams. Patricija Graham, penkias minutės, prašau jums. Ačiū, kad mane pakvietėte šiandien e, pasisakyti. Norėčiau dabar papasakoti, kas vyksta Maltoje. Yra pagrindinės gyvenamosios vietos, nepagrindinės gyvenamosios vietos ir trečias dar tarifas. Pagrindinės gyvenamosios vietos tarifas už komunalinės paslaugas yra taikomas tiems, kurie e, gyvena savaregistruotoje e, vietoje. Antras tarifas yra taikomas antrinės gyvenamosios vietos e, gyventojams, ne rezidento komunalinės paslaugos čia vadinamos. Rezidento tarifas turi būti taikomas visiems, bet tai nėra daroma automatiškai. Aš norėčiau jūs informuoti apie tai, norėčiau, kad jūs suprastumėte, kaip tai vyksta. Šis mokestis taikomas e, rezidentams. Tačiau automatiškai tai nėra pritaikoma, reikia to prašyti. E, vietos tarifas yra taikomas visai nuosavybei, nebent yra taikomas rezidento tarifas. Uh, Taigi, jeigu nėra prašoma atskiro kito tarifo, yra bendrasis tarifas e, taikomas. Pateiksiu pavyzdį. 900 e, eurų maždaug susidarytų šešių asmenų šeimai, na, o pagal vietos tarifą tik tai 150 maždaug eurų e, būtų tik tai E, tas mokestis. Taigi per mėnesį susidaro maždaug 63 eurų skirtumas, o per metus virš 700 eurų skirtumas. Taigi šeimos permoka už tas paslaugas. Na ir iš tikrųjų e, neretai nei, nei e, nu, savininkai, nei nei socialinį būstą išnuomojantis vyriausybės agentai, nei komunalinių paslaugų įmonės apie tai neinformuoja žmonių. Na, na iš tikrųjų, e, jeigu atvirai mm, tinklapyje galima gauti šią informo, informaciją, tačiau naujai atvykęs e, į Maltą asmuo e, tikriausiai net neįtarė, kad gali taip skirtis tarifai ir tikriausiai um, e, nieko nesužinos. Taip, ir iš tikrųjų nuomininkai neturi jokių tai, teisų, negražu, bet taip yra. Na ir iš tikrųjų. E, Nuomininkai yra visiškai neapsaugoti nuo tokios praktikos kaip kad ši. Na ir daugelis nuomininkų apskritai nemato komunalinių mokesčių sąrašas. Jie kartu su nuomama moka per mėnesį fiksuotą sumą ir ji tikrai nedėra arba labai retai dera su skaitiklių rodmenimis. Na, o e, nuomininkai, kurie apie tai sužino, paprastai kreipiasi dėlsdami į savininką ir prašo juos registruoti, kad jie figuruotus e, sąskaitoje. Na, O ir paprastai nuo savininkai to nedaro, bet dėl ir atvykau. Mano peticijos esmė yra štai kokia. Juk svarbu, kad visi mokėtų tą patį elektros tarifą, kaip kad kitose valstybės narėse. Taigi, kodėl e, teisiškai manoma dviejų tarifų e, sistema Maltoje, kai kitos šalis to nedaro. Kai kurie savininkai net neslipia, kad apskritai jie nemoka mokesčių. Na, o jeigu nuomininkas nori, kad jis būtų oficialiai registruotas ir registruota jo pavardė, tuomet jie nurodo, kad E, reikės padinti nuomos mokestį e, tam, kad e, būtų padengtas ir tas mokestis, kurį turėtų mokėti savininkas, jeigu jis tinkamai deklaruotų tokias paimas. Na ir aišku, daugelis nuomininkų tokios situacijos akivaizdoje bando atsisakyti nuomos sutartys ir ieško kito būsto kuriame jie galėtų naudoti savo kaip gyventojų teisėmis. Taigi, jeigu nuomininkas atsisako uh, um, nuomos sutarties, tuomet beveik visi savininkai laikosi nuomonės, kad taip yra pažeidžiama nuomos sutartis ir jie neišmoka užstato, kurį paprastai reikia sumokėti pradėjus nuomotis būstą. Taigi, naudama štai tokia formula, jeigu uh, savininkas neduoda H formos e, nuomininku, tuomet e, nuomininkas gali pasinaudoti atsarginiu variantu ir pats pateikti prašymą tinkamam tarifui. Ne prašyti atskiro traktamo, bet tiesiog prašyti prasnio tarifo. Tačiau tokiais atvejais jis turi mokėti 46 eurų užstatą ir 50 eurų administracinį mokestį. Jeigu to nepakanka, mes turime sumokėti 13 procentų daugiau už klaidas e, sąskaitose, o, už, o, o dėl žaidimo mes turime mokėti 50 eurų administracinę e, baudą. Pirmininkė, prašau nepamirškite laikas ribotas, todėl prašyčiau baigti pasisakymą. Na ir jeigu nuomininkam nepasisekė ir jo uh, savininkas elgėsi tinkamai ir elgėsi atsakingai, tai tuomet e, registracija, būsto registracija nieko nekainuoja. Tokie nuomininkai neturi mokėti papildomų mm, um, mokesčio. Dabar pasisakys komisijos atstovai ir išdėstys savo nuomonę dėl um, šios stacijos. Indeed. Ačiū pirmininkė. Taip, Maltoje skirtingi tarifai egzistuoja. Mažesnių nu, tarifų negalėjo naudotis ES piliečiai, todėl komisija pradėjo pažeidimo procedūrą teisme, todėl dabar Maltos institucijos turi suteikti tą lengvatinį tarifą ir kompensuoti permokėtas sumas iki tol susidariusias. Kokia situacija dabar? Savininkai gali pasirašyti H formą, tačiau nuomininkas taip pat gali pasirašyti vadamąją F formą tam, kad būtų sumažintas tarifas. Bet tai yra sie... tam reikalingas užtatas. Taip, kita vertus nebėra diskriminavimo tarp nacionalinių Maltos nuomininkų ir kitų ES piliečių nuomininkų. Visi nuomininkai, nepriklausomai nuo jų pilietybės, dabar gali naudotis sumažintų tarifų. Vienintelis tik tai skirtumas išlieka tarp e, savininkų ir nuomininkų. Nuomininkai turi mokėti užstatą. Tai tiesiog mokėjimams garantuoti e, reikalingas užstatas. Pavyzdžiui, jeigu už komunalinės paslaugas susidaro įsiskolinimas, tai tada iš to užstato jos yra padengiamos. Tai yra tiesiog e, kaip saugumo priemonė. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Ar norėtų kažkas dar iš kolegų pasisakyti? Nežinau, kokia jų pavardė. Aš esu Katolijus iš energetikos generalinio direktorato komisijoje. Čia ir energetikos, ir vartotojų srities teisės aktų sritis. Turime abiejų sričių ekspertų. Tačiau čia labai svarbu pabrėžti yra, kad čia svarbu energetikos teisės aktai. Pirmiausia, kodėl egzistuoja du skirtingi tarifai ir kodėl tai yra legalu ir kodėl tai neegzistuoja kitose valstybėse narėse. Pagal ES teisės aktus e, ir pagal reglamentuojamus tarifus. Valstybės narės nustato e, tarifus, pavyzdžiui, elektros ir Tai yra reglamentuojama ES taisyklių, tačiau Maltai taikoma išimtis. Taigi Malta gali laisvai nustatyti kainas, jos Europos lygių nereglamentuojamos. Malta yra nedidelė izoliuota sistema ir čia vartotojų teisų vardan buvo nuspręsta palikti šią sprendimo teisę palikti vyriausybėms, o ne tiksliau vyriausybei, o ne įmonėms. Malta pasirinko dviejų tarifų sistemą. Gyventojų e, tarifas yra e, žemesnis tarifas, subsidijuojamas tarifas, o kitas ne gyventojų e, tarifas padengia realias patiriamas išlaidas. Kaip ir sakiau, pagal ES teisės aktus tai yra legalu, todėl kad Maltai yra taikoma išimtis pagal elektros kainų reglamentavimo direktyvą. Kitas e, dar klausimas, kaip e, nesavininkai gali naudotis tuo tarifu. Taip e, vartotojai turi turėti pasirašę sutartį su elektros tiekėjais. Tai yra užtikrinama Maltos teisės aktais. Maltos, pagal Maltos teisės aktus asmuo e, turintis ilgesnį nei trijų mėnesių e, nuomos sutartį ir registruotas gyventojas gali tokį tarifą gauti. Taigi iš teisinio požiūrio, bent jau iš energetikos pusės, viskas yra legalu. Tačiau viena vertus taisyklės egzistuoja, kita vertus reikia žiūrėti, kaip jos taikomos vartotojams. Dabar mes negalime kištis į santykius tarp vartotojo ir energijos tiekėjo. Tačiau Europos komisija turi konfliktų sprendimo mechanizmą. Pavyzdžiui, jeigu asmuo norintis turėti gyventojo tarifą jo negauna, jis visada gali kreiptis tiksliau į konfliktų sprendimo uh, institucija, Malta yra pasirašysi tą susitarimą, taigi jeigu gyventojas mano, kad e, tas mechanizmas tinkamai neveikia, kaip kad tai numatyta teisės pagal ES teisės aktus, tada mes, kaip Europos institucija, galime imtis veiksmų, galime apskūsti Maltą, nes jų e, reguliavimo institucijos netinkamai atlieka savo darbą. Bet čia jau vartotojai turi pirmiausia kreiptis į konfliktų sprendimo mechanizmo institucijas ir įrodyti, kad jos netinkamai atlieka savo darbą. Pirmininkė, ačiū labai už paaiškinimą. Roberta Rabi, Maltos parlamentarė žodis jums. Atsiprašau, kad vėluoju, buvo tiesiog netransliacija su televizija, negalėjau išeiti anksčiau. Aš šiek tiek pakomentuosiu tai, ką sakė Europos komisijos atstovas. Pone Graham ir kiti teikėjai peticijas teikia, o tai rodo, kad e, problema nėra išspręsta. Tai yra daugiau toks sažiningumo užtikrinimo klausimas tarp nacionalinių piliečių ir kitų es piliečių. Taigi tas klausimas vis dar yra aktualus. Kiek, pavyzdžiui, nuomininkų yra pasirašę F tas formas, kiek nuomininkų pavyko e, H1 formą gauti, nes būtent tokiu argumentu naudojasi vyriausybė. Taip pat pavyzdžiui, kiek, pavyzdžiui, tų nepagrindinių gyvenamųjų vietų suvartojimo e, ir suvartojimas realus rodo. Taigi aš sakyčiau, kad diskusija turėtų būti tesiama. Mes neturėtume baigti šio peticijos nagrinėjimo. Puiku, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Dabar tokiu atveju žodis vėl komisijos, tiksliau peticijos teikėjai, labai trumpai, e, vieną minutę jums. 466 eurai yra didelė suma bet kam Maltoje. Kaip kad Robertas sakė, mes turime tai išspręsti F2 formą E, už minimalų atlyginimą gyvenantiems piliečiams neprieinama yra. Taigi, jeigu e, savininkas no, net ir nori pasirašyti tą H formą, vis tiek tai yra pernelyg didelė suma, pernelyg didelis skirtumas. Dėkoju. Ačiū. Ačiū už tai, kad e, pasakėte, jog problema sprendžiama. Taip, mes peticiją paliksime tolesniam nagrinėjimui. Mes kreipėmės į Maltos vyriausybę prieš mėnesį, gruodžio 17 dieną, ir kol kas laukiame dar jų atsakymo. Kaip žinia, yra byla pateikta Maltos teismams šio klausimu. Mums reikia palaukti teismo sprendimo šioje byloje, būtent todėl paliksime peticiją atvirą. Man taip pat labai įdomu išgirsti, kad tas privalomas konfliktų sprendimo mechanizmas galbūt net nėra naudojamas valstybėse narėse. Jeigu taip nėra, tai čia jau kitas klausimas. Na, o Kol kas norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atkreipėte dėmesį į tai, kas vyksta ir siūlyčiau palaukti Maltos vyriausybės atsakymo. Kai jį gausime, mes imsimės veiksmų. Ačiū. Na, no, kaip manome, Briuselėje vis dar smarkiai sninga, Maltoje tikriausiai ne, todėl siū, tiksliau norėčiau palinkėti Jums e, sklandžios kelionės atgal į jūsų gražiąją salą. Dabar kitas klausimas - kokybė, dviejopos kokybės produktai. Dabar žodį suteiksiu poniai Blankai Vitovai. Where do we have our expert? Kur mūsų ekspertai? Prašymė jau ateina į priekį. The floor is yours. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Ponės ir ponai. Mm, Ponės ir ponai, tikriausiai daug kas jau esate girdėję apie dviejopos kokybės uh, gaminius ES rinkoje ir norėčiau pristatyti e, dvigubos produktų kokybės e, anali, teisinę analizę, kaip kad buvo pasiūlyta komisijos pasiūlyme 2016-0090. Dviguba kokybė arba dviguba sudėtis tai yra vienas iš tų klausimų, į kuriuos ES pradėta gilintis lytis tik pastaruoju metu. Iš pradžių tai buvo pavienių parlamento narių iniciatyva, po to Europos parlamentas visa savo sudėtimi ir Europos komisija pradėjo gilintis į šį klausimą. Dviejopa prekių kokybė ir tas pats ženklinimas skirtingose valstybės narėse ir netgi atskiruose valstybės narėse regionuose daugiausiai galioja maisto produktų srityje, tačiau yra ir kitų gaminių, kaip kad pavyzdžiui plovikliai, kosmetikos produktai, e, valikliai, gaminiai vaikams taip pat pasižymė šiuo ypatumu. Taigi atlikti palyginamieji testai patvirtintose laboratorijose tai įvairiose valstybės narėse, skaitant Bulgariją, Čekijos Respubliką, Kroatiją, Vengriją, Sloveniją ir Slovakiją. Taigi e, dviejopos kokybės e, produktai susijęs su šiais verslininkų veiksmais. Pirmiausia, prekeivis, prekiautojas patikė rinkoje produktas, kurio skonis ar sudėtis yra kita, tačiau pakuoti yra ta pati. Na ir visiškai neinformuojant e, vartotojo, jis neinformuojamas, kad tai yra kitas E, gaminys, kurio sudėtis, svoris, kokybė ir taip toliau yra kitokie. Dviejopa kokybė pasiteko ir tais atvejais, kai prekybininkas teikdamas e, konkrečiai rinkoje naują produktą, naudoja tokį produktą, kurio kokybinė sudėtis yra geresnė, pavyzdžiui, yra didesnis e, tam tikrų ingredientų dalis, kaip kad, pavyzdžiui, mėsos, tam, kad atkreiptų vartotojų dėmesį į šį gaminį, o po kurio laiko uh, pirminis produktas pašalinimas iš rinkos ir jį pakeičia e, produktas, kurio sudėtis yra prasesnė ar pakeista, tačiau prekinį išvaizdą ta pati. Vartotojas įsitikinęs, kad perka tą patį e, gaminį, nes jis gal nesigilina į gaminio sudėtį ir kiekvienas iki pirkdamas nesigilina į ingredientus, net jeigu jie e, patvirti, patikrina sudėti, tai, ta prasme, neįmanoma tik pati, supalyginti naujo produkto ir senojo produkto uh, sudėties. Tai vadinamasis laipsniškas kokybės mažinimo fenomenas. Na ir paprastai E, prie produktų yra nurodyta sudėtis, tai nurodyta teisės aktuose, bent jau privaloma tai daryti maisto produkto atveju. Tačiau tokia informacija susikerta su bendra produkto prakinė išvaizda. Na ir jeigu yra taikoma klaidinanti arba e, neteisėta prekybos praktika, pasitikėjimas vartotojo, pasitikėjimas yra svarbus. Na ir iš tikrųjų galima teikti, kad paprastai vartotojai e, neskaito smulkių e, smulkiu uh, e, šriftu išspaudintos informacijos, jie veikiau pasikliauna bendra uh, gaminio preknišvizda ir uh, pagrindinė etiketė, kuri pirmiausia pritraukia vartotojo dėmesį ir labiausiai tekoja vartotojų sprendimą pirkti gaminį ar ne. Taigi yra įvairių teisinių priemonių, kurios leisti spręsti šią problemą. Taigi tai yra tiek privačios, tiek ir viešos teisės ir reglamentavimo e, priemonės, kaip pavyzdžiui, atgrasančios priemonės, e, konkurencingumo e, teisė, pramonės atitikties teisė, vartotojų apsaugos teisė, o taip pat nesažininkos komercinės praktikos direktyva, taip pat atskiros teisinės normos ir rekomendacijos maisto produktams ir kosmetikai. Tačiau dėje, nei vienas iš šių teisės aktų neleidžia pasiekti tenkintinančios situacijos savo pristatymę labiausiai susitelksiu į labiausiai aptarimę priemonę. Tai yra nesažingos komercinės praktikos direktyvos pritaikymo. Nesažingos komercinės praktikos teisės aktais paprastai bandoma užkirsti verslo praktiko, kuri gali pakeisti ar pakengti arba kenkia vartotojų ekonominiams interesams ir e, gali paskatinti vartotojai imtis teisinių veiksmų. Taigi Taip, tai ir draudžiamas tam tikra praktika, kuri sąlygoja kontraktinius santykius tarp vartotojo ir um, verslininko. Tai pavyzdžiui, etapas prieš sutarties sudarimą, sutarties sudarimas ir taip toliau. Na ir įvertinant, ar yra nesažininkos komercinės praktikos atliekamas vadinamas nesažiningumo testas, laipsniškai yra įvertinami prekybininko veiksmų nesažiningumas. Na ir iš tikrųjų pirmiausia, pirmame etape reikia įvertinti, ar komercinė praktika atitinka. E, e, pirmo direktyvos priedoje dame sąrašį e, nustatytus kriterijus. Jeigu kriterijai netitink, nesilaikoma, tuomet atliekamas antras nesažiningumo testo etapas įvertinama, ar egzistuoja komercinės agresyvios komercinės praktikos elementas. Jeigu šis kriterijus netenkinamas, tuomet yra įvertinama, ar e, laik, atitinkamas klaidinančius komercinės praktikos faktas, sutinkamai su direktyvos 6 ir 7 straipsniu. Na ir galiausiai, jeigu administraciniai staiga prieina, kad jeigu ir iš tikrųjų nes, netitinkami E, klaidinančios komercinės praktikos kriterijai, tuomet žiūrima, ar laikomasi bendros e, sąžiningos komercinės praktikos reikalavimų. Jeigu jie tenkinami, vadinamasi, praktika nėra nesažininga. Taigi dabartinėme teisės akte nėra kalbama tiksliai konkrečiai apie dvigubą kokybę. Ir dėl šios priežasties komisija nusprendė pateikti pasiūlymą, pagal kurią reikėtų štai kaip keisti direktyvą. Komercinė praktika turėtų būti laikoma klaidinančia, jeigu ji apima bet kokį e, e, gaminio pateikimą, kaip tą patį, kuris leidžia daryti prielaidą, kad tai yra tas pats gaminys, kai kuris teikiamas rinkoje kitoje valstybėje narė, nors yra rimtų skirtumų. Na ir pagrindinis kriterijus, kuris leidžia nustatyti, ar pažeistų šios nuostatos, gali būti apibendrintas štai kaip turėtų būti faktinis kontekstas, kuriame būtų atsižvelgima į visus ypatumus bei nesažiningos praktikos aplinkybės. Na, o taip pat tai turi paskatinti vartotoją prisimti e, sa, sprendimą dėl sandorio. Taip pat e, vartotojas neprimtų atitinkamą sprendimą, jeigu jis būtų informuotas. Yra specifinių kriterijų, kurie susijęs su dvigubą kokybę ir e, sudėtimi. Tai yra produkto pateikimas rinkodara, e, taip pat produktų sutapatimas su tuo pačių produktų, jie turi būti teikiami kai kuriuose skirtingose valstybėse narėse ir tie skirtumai turi būti esminiai. Uh, Taigi specifinis kriterijus, kuris leidžia įvertinti ar dvigubos kokybės atvejus, yra nauji direktyvoje ir todėl jūs reikėtų nuodugniau išanalizuoti. Kadangi laikas ribotas, norėčiau susitelkti į problematiškiausią kriteriją. Tai yra iš esmės skirtinga sudėtis ir kiti pagalbiniai kriterijai, kurie yra įtraukti pasiūlymo įžanginę dalį. E, kriterijus, tai yra e, esminiai skirtumai, turėtų būti vertinti kiekvienu atveju individualiai. Jeigu bandoma įvertinti skirtumų e, mastą, reikia naudotis tuos pačius kriterijus, kuriuos naudoja ir privat tarptautinės teisės institutas. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu gerai pasi, iš esmės pasikeičia e, kontraktinės sąlygos arba esmės pažydžiamas sutartis. Esminis skirtumas reiškia, kad tam tikras asmuo toje situacijoje mano, kad tam tikri ypatumai yra tokie svarbus, kad jie nulėmė sprendimą. Ir todėl galima daryti išvadą, kad iš esmės skirtinga sudėtis ar programiniai ypatumai turi būti tokio pobūdžio, dėl kurių e, vartotojas paprastai gali e, nuspręsti pirkti ir nepirkti gaminio arba nusipirkti produktą esant kitoms sąlygoms, pavyzdžiui, jeigu gerokai sumažinta kaina. Na ir didžiausia klėtis e, tinkamo siūlomos direktyvos šešto straipsnio taikymui yra susijusi su pasiūlymo aiškinamajame daly, konkrečiai su 43 e, konstatuojama dalimi, nes ten numatyta didelė išimtis, dėl kurios faktiškai neįmanoma taikyti siūlomo šešto straipsnio. Problema yra štai kokia. Konstatuojamoje dalyje yra nustatymas papildomas kriterijus, kurį reikia atsižvelgti administracinėje įstaigoje, įvertinant klaidinančią praktiką ar bandant nustatyti dvigubos kokybės atvejį. Kaip matote iš prezentacijos, problemiškas kriterijus yra štai koks įvertinant kompetenciją kompetitinga institucija, be kita ko, turi atsižvelgti į prekybininko teisę e, pritaikyti gaminį e, prie geografinių teisėtų veiksnių, pavyzdžiui, žaliavų prieinamumą ar sezonomiškumą, vartotojų skonių, o taip pat savanoriškų strategijų, kurių tikslas yra pagerinti galimybę įsigyti e, kokybiško maisto produktų. Na ir to pasakoje skirtingos e, apimties ir svorio gaminiai gali būti parduodami skirtingose geografinėse rinkose. Tačiau, tiesą sakant, tai netitinka pasiūlymo nuostatas, nes šname, jame šešiame straipsnėje bandoma uždraisti bet kokį rinkos teikimą. E, tais atvejais, jeigu gaminių sudėtis iš esmės skiriasi. Pračiau problema yra štai kokia. E, tie mano minėti teisėti veiksniai, kaip pavyzdžiui, žaliavų prieinamumas ar sezoniškumas, taip pat vartotojų skoniais arba sveikesnis maistas, kaip tik šiuo metu ir aptariami. Taigi viso to pasakoje prieiname išvadas, kad be tų teisėtų e, veiksnių, kurie yra numatyti direktyvos skatumo dalyje, e, galima apeiti siūlomą šeštąjį straipsnį daugumą. Tais tų atvejų, kai yra pažeidžiami e, dviejopas kokybės teisės aktų reikalavimai. Na ir beje, teismo praktikoje nustatyta, kad reikia užtikrinti bendrą teisinio iškumo principą, kas yra esminis ES principas. Ir pagal šį principą teisės aktai turėtų būti aiškus ir asmenys galėtų juos suprasti ir jų dėka aiškiai suvokti iš tų teisės aktų išplaukiančias teisės ir pareigas. Pabaigai norėčiau pasidalinti dviemis rekomendacijomis, kadangi e, direktyvos pakeitimo pagrindinis tikslas yra nustatyti teisinį aiškumą, kurio reikia administracinėms įstaigoms, kurios įvertins, ar gaminiai yra dviejokopos kokybės, todėl į konstatuojamą dalį nereikėtų įtraukti išimčių. Na ir pasiūlyme reikėtų aiškiai nurodyti, jog būtent tokiais atvejais vartotojas turėtų būti aiškiai ir visapusiškai ir skaidriai informuotas. Na, o minėtas šešto straipsnio pakeitimas yra ne vienintelis būdas, kuris leistų spręsti dviejopos kokybės praktikos problemas. Veiksmingiausia būtų pakeisti vadinamąjį pirmo priedo juodai sąrašą ir į jį įtraukiant papildomą e, klaidinančios komercinės praktikos pavyzdį, nes e, taip, juodame sąraše nurodyta praktika leidžia administracijos įstaigoms e, nebe atlikti mano minėto sužinimo testo. Na ir mano tai būtų užtikrintas aukštos vartotojų uh, apsaugos nuo dviejopos kokybės gaminių lygis. Done... Dėkoju už e, tokį ak aktualų ir tikslų e, pranešimą ir <clears throat> jūsų tyrimas iš tikrųjų manau, kad bus labai naudingas ne tik tai mūsų komitetui, bet ir visam e, parlamentui, kuris tuo puikiai pasinaudos. Dėkuoju dar kartą už atliktą darbą. Maripol Benasi atstovauja Europos komisijai ir dabar jai kaip tik suteikėme žodį šito klausimu. Dėkuoju. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti už e, atliktą tyrimą ir e, už labai aiškę e, prekybos e, praktikų direktyvos analizę. Europos komisijos vardu norėčiau pabrėžti, jog mes labai rimtai žiūrime į dviejopas kokybės klausimą pastaraisiais metais ir e, ėmėmės jau tam tikrų veiksmų. Turiu galvoje teisėkuros pasiūlymus, kurie buvo pateikti pastaruoju metu savo pranešime jūs e, paminėjote kai kurios aspektus. Norėčiau pasakyti, jog minėta direktyva jau yra taikoma ir klaidinančiam, klaidinančiam marketingui, tokiems atvejams e, taip pat parduodant e, įvairių prekių ženklų e, gaminius. Vienas iš e, pačių problematiškiausių aspektų čia yra spręsti tokio pobūdžio veiksmų klausimus, kuomet yra klaidinantis marketingas, kuomet nėra skundžiamasi dėl šitų dalykų ir e, pagrindinė informacija pateikiama per e, marketingo e, strategiją ir mes manome, kad būtina vertinti tokio pobūdžio veiksmus ir praktiką, klaidinančią praktiką. Jūs pakomentavote atliekamas testus Kartais e, prekybininkai nori apeiti egzistuojančios teisės e, aktus ir jų nuostatas. Aišku, prekybininkams reikia taip pat teisinio aiškumo, jie turi suprasti, ką jie būtinai turi daryti, jiems taip pat reikia prisitaikyti prie vietos rinkos sąlygų, būtent tai mes siūlome e, savo pakeitime E, direktyvai ir jūs detaliai komentavote šitos dalykus, kuomet kalbėjote apie konstatuojamasias e, dalis. Dabar vyksta dėrybos dėl teisėkuros pasiūlymo, vyksta dėrybos tarybos ir parlamento. E, šį rytą IMKO komitetas kaip tik balsavo šitais klausimais, jie labai rimtai žiūri į atliktą tyrimą ir tokio pobūdžio veiksmai ar, ar, ar praktika praktiškai visais atvejais yra neaiškaus pobūdžio, tačiau tai nereiškia, kad e, turi būti išnagrinėjamos iš naujo visos e, aplinkybės, tačiau uh, kompetentingos institucijos turi įrodyti, jog vartotojams yra e, skirtumas. Bet e, už gyvenimą atsakingos institucijos turi atlikti atitinkamus e, bandymus, testus. Rinkų komitete kaip tik tai šiandien šitais klausimais ir buvo, e, šitie klausimai ir buvo nagrinėti. Tad e, dabar teisėkuros proceso partneriai turi dirbti toliau savo darbą šituo klausimu e, ir lauksime to darbo pabaigos ir taip pat laukiame e, atliekamų komisijų mokslinių tyrimų centro testų rezultatų dėl maisto kokybės. Mes manome, kad buvo būtina parengti bendrą metodologiją ir e, kad buvo būtina pradėti e, žvelgti į rinką remiantį subjektyvę informaciją, nes e, dėl šitų dalykų prekybininkai taip pat yra kai kuris atvejais sunerime, nes jie ne visuomet nori apeiti įstatymus, jie taip pat yra suinteresuoti ir laikytis įstatymų ir jie nori e, užsiimti marketingu ir patenkinti vartotojų e, poreikius. Kiek e, vėliau e, dar bus e, mūsų kolego pristatymas dėl studijos. Dėkuoju. Aišku, parlamentas ir taryba išspręs šitos e, e, klausimus. Aš e, vieną dieną pati susidūriau su tuo ir e, pirkau e, sulčių Švedijoje ir paskui tokiu pat Graikijoje ir palyginau, tai buvo apelsinų sultis, tuo tarpu Graikijoje praktiškai buvo kaip sirupas. E, tos sultis ir e, to būdu turinys labai skiriasi. Tuo tarpu e, e, tie dalykai neturėtų skirtis ir neturėtų, taip sakant, sugadinti jūsų rytinio ritualo, dėl to, kad visiškai skirtingos kokybės yra tie dalykai. Dabar e, tuo būdu pereiname prie Adar Peter Jar, nori pasisakyti. Nes norėčiau dar kartą padėkoti, nes mes E, kaip teisėkuros atstovai imamės veiksmų dėl to, kad gamintojai yra labai arogantiški. Na ir prieš dvies metus, kai viskas prasidėjo, mane labai papiktino gamintojų um, atsakymas. Jis sakė, čia jų nuožiūros laisvė sudarant receptūrą ir taip toliau. Na ir jeigu vartotojas gali susipažinti internete, yra viskas smulkių šriftų pateikta. Tuomet atsakiau, jeigu taip iš tikrųjų ir yra, jeigu A gaminys. E, mm, turėtų būti kitos skonio pietų Europoje, nei Šiaurės Europoje, nes tiesiog toks yra e, vartotojų skonis, tai reikėtų tai pažymėti. Na ir jūs to nedarote ir faktiškai sudaro įspūdis, kad čia galioja dvigubas mastelis. Tikrai labai svarbu, kad teisėkuros institucijos imtųsi priemonių, dar sėki kreipiuosi į gamintojus. Na ir jeigu pakeičiate sudėti, prašau apie tai informuoti kampanijoje, reklaminėje kampanijoje, niekas jums to neuždraus, nes jeigu mm, perkuos, nesvarbu kur pasaulyje, konkretaus prekės ženklo gaminį, pasikliaunu, kad jis visur yra vienodos kokybės. Taigi dėkuoju už tyrimą, dėkuoju už jūsų veiklą, reiks tęsti šį darbą. Na ir tikiuosi, kad gamintojai rimčiau pasižiūrės į šį klausimą. Čia nėra kažkoks smulkus e, nusižengimas. Ne, tai iš tikrųjų. E, tai yra vartotojų pasitikėjimo klausimas. Na ir iš tikrųjų galiu sakyti, kad tai yra mūsų peticijų komiteto sėkmės pavyzdys, nes diskusijos buvo pradėtos būtent pas mus. Na ir iš tikrųjų, na, nežiūrint pramonės pasipriešimo, viskas e, pasiekė aukščiausius lygius, įskaitant ir pirmininką Junkerį. Okay. Later, um, uh, Mr. Helvenich. How do you pronounce your name? Yeah, right. It's very correct. Yeah, the, uh, the Swedish knows the Ö. E. Ponas Helvenich kaip yra tariama jūsų pavardė. Taip, kaip švediška O panašiai. Tai iš tikrųjų mes e, turime nagrinėti šitas e, temas. Aš dirbu Envi komite te, ir e, Envi komitetas užsima maisto saugos klausimais, tai yra labai sudėtingas, sudėtingi klausimai ir aš manau, kad mes e, turime e, apibrėžti savo poziciją peti komitete šitais e, klausimais. Aš manau, kad labai svarbu mums turėti tikslių duomenų ir e, tai yra esminės svarbos e, e, aspektai, kalbant apie maisto saugą. Tai e, vidaus rinkoje buvo keletą kartų paminėtas tai, kad e, tie patys produktai yra kitokios sudėties vidaus e, rinkoje. Man atrodo, kad vidaus rinkoje mes turėtume objekt, remtis objektyviais e, kriterijais. Aišku, galbūt jeigu yra mažiau cukraus ar mažiau pieno ar panašiai, tai yra, taip sakant, verslo dalykai. Bet mes turime būti nenaivus ir turime atsižvelgti į šitos aspektus. Aš Manau, kad mes e, turime nagrinėti tos klausimus, bet e, turime ir ir e, turime taip pat renkti ir juodą į sąrašą. Tai aišku yra neigiamas dalykas, man jis nelabai patinka, tačiau kaip mes galime užtikrinti gerąją praktiką. Aišku, mes galime užsiimti tam, tam tikrą e, didaktinę veiklą, tačiau šitais atvejais, pavyzdžiui, pavyzdžiui Ferrero, e, Ferrero saldainių e, atveju, čia yra nereklama iš mano pusės. Tai, tai mes turime čia akcentuoti ir gerąją praktiką, ir e, juodai sąrašą taip pat, bet mums reikia konkrečių atvejų ir jūs tuo būdu užbėgat už akių kitai peticijai. Tai yra 17 punktas ir čia mes galėsime įsigilinti įvairius e, aspektus. Taip pat e, ponas e, Laslo Laslo Cimadija e, ir kiti peticijų autoriai. Visiems jums bendras kalbėjimo laikas 5 e, minutės. Peticija 0945. Mamy только две. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! E, prezentáció van. Dėkuoju už suteiktą žodį. Aš pristatymo nesu parengęs, bet esu kalbą pasirašęs. Pirmiausia, pilietinės solidarumo sąjungos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad priėmėte šią peticiją. 2017 m. kovo 3 dieną buvo ši peticija priimta. Mes džiaugiamės, kad ši peticija buvo priimta ir kad yra įsiklausoma į NVO ir į piliečių poreikius. Mes e, džiaugiamės e, tuo informacijos ir žinių centru, jo sukūrimu. Džiaugiamės, e, kad yra ekspost ir ex ante priemonės čia išskiriamos, kuriamis siekiama užtikrinti vienodą produktų kokybę. Taip pat labai svarbu stebėsenos sistemą įgyvendinti. E, rytų ir vidurio Europos šalis jau yra atlikusios savo namų darbus ir tikriausiai maisto pramonė neturėtų nustatinėti e, Vengrijos piliečių skonio. Ekspertuojančios įmonės taip pat neturėtų keisti savo receptūros produktų, nebent būtų kažkoks kitas leidimas gautas iš maisto ir saugos tarnybų. Kitaip tariant, dabar skonio preferencijos ir receptūros preferencijos e, turi būti autorizuojamos tik tai iš anksto atitinkamų institucijų. Gamintojas, jeigu į rinką tiekia, pavyzdžiui, produktus su, e, su vienodu pavadinimu, bet skirtinga sudėtimi, tokia e, situacija nėra priimtina labai dažnai mažomis raidėmis yra kažkokios papildomos sąlygos tik tai surašytos, bet jeigu yra e, keičiama sudėtis ar receptūra produktų, turi būti kitas ir produktų pavadinimas. Ingredientų pakeitimas taupimo tikslais yra netoleruotinas. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Vengrijos maisto saugos agentūra ir priimame skundus iš piliečių. Mes, aišku, lauksime komisijos veiksmų šioje srityje bei griežtesnės kontrolės ir stebėsenos sistemos. Mes dirbame ne vien tik tai su Vengrija, bet su visu centrinės ir rytų Europos regionu bendra vieninga rinka yra vienas iš ES pamatinių ramščių, o dabar čia atsiranda dvigubi standartai. Mes turime sveiką gyvenseną ir maitinimąsi propaguoti taip pat ir per švietimo programas. Ir mes visi turime būti traktuojami vienodai. Dabar kas dėl vienodų galimybių, tyčinis standartizuotų produktų sudėties keitimas be vartotojų teisų organizacijos leidimo turi būti laikomas maisto produktų padirbinėjimu. Mes uh, kreipiamės į atitinkamas institucijas, kad jos imtųsi veiksmų, užtikrinant prieigą prie vienodos kokybės produktų visiems ES piliečiams. Taip pat reikia reglamento nuostatų laikyti, laikytis ir numatyti griežtas taisyklės piliečiams, vartotojams apsaugoti. Dėkoju, pirmininkė. pirmininkė. Ačiū. Na, o dabar žodis Bulgarijos ombudsmeniai poniai Manolovai. Prašau. ponios ir ponai, peticijų komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę čia pasisakyti. Norėčiau trumpai pristatyti 18 metų spalio mėnesio peticiją. Kartu su Bulgarijos iškeliais žmonėmis, mes bandysime atkreipti dėmesį į ES egzistuojančią problemą. Ta problema yra dviejopa maisto produktų kokybė. Tos, to paties pavadinimo produktai rinkai yra tiekiami skirtingos sudėties ir kokybės skirtingose valstybėse. Tas ta problema jau kurį laiką egzistuoja, nacionaliniai e, tyrimai tik tai tai įrodo. Ši problema yra labai plačiai paplitusi visoje Europos Sąjungoje. Kaip e, ombudsmenė aš e, esu įsitikinusi, kad e, dėl to smarkiai nukenčia piliečių teisės Čia yra paminami, paminami pagrindiniai ES principai, tokie kaip piliečių lygybė bei vienodas vartotojų traktavimas. Mes peticijos teikėjai manome, kad tokia praktika yra tiesiog įžeidimas piliečiams, diskriminacija jų. Ir tai aktualu ne vienai kažkokiai mažai piliečių grupiai, ne vien tik tai, pavyzdžiui, Bulgarijos piliečiams, uh, tai yra Slovenijai, Kroatijai, Rumunijai, Graikijai, taip pat vadinamosiams Višegrado valstybėms tai aktualu. Kitaip tariant, jeigu tai bus tokia praktika ir toliau tęsis, tai tiesiog dviejų standartų, dviejų greičių ir Europa atsiras. Mūsų nuomonė čia yra pažeidžiami yra ES teisės aktai, konkrečiai reglamentas 1169 dėl vartotojų informavimo apie maisto produktus, taip pat yra pažeidžiami teisės aktai susiję su nesažininga prekybinė praktika. Dviejopų standartų maisto produktų srityje klausimas buvo ES, tiksliau Bulgarijos pirmininkavimo ES vienas iš prioritetų pirmininkavimo metu kaip nacionalinė ombudsmenė esu surengusi ES aukšto lygio formą šiuo klausimu. Jame dalyvavo ministerijų bei atitinkamų institucijų iš valstybių narių atstovai. Komisijos narė Vera Jurova parengė vadinamąjį naująjį susitarimą vartotojams jame dviejopų, dviejopos kokybės standartų klausimas taip pat yra nagrinėjamas. Būtent šiame forume komisijos narė Jurova pasakė, kad neturėtų būti daugiau dvigubų standartų. Ir taip pat ES, Europos parlamentas tiksliau įsipareigojo e, pateikti pakeitimų ES teisės aktams. Dabar kokių žingsnių galėtų imti toliau, imtis toliau Europos Sąjunga? Vidaus rinkos komitete buvo jau parengtas pranešimas, patvirtintas balsavimo metu pranešimas Aš taip pat pati pasirašiau, prie šio pasirašymo yra 2 milijonai eurų dabar skiriami nacionaliniams testams bei e, bendrai metodologijai parengti, siekiant identifikuoti skirtingus standartus. Kaip vienas iš parlamentarų sakė, kai kurie gamintojai ir toliau tokią praktiką tęsia, nepaisant to, kad ji yra visiškai neprimtina. Po Sofijos forumo Bulgarijos pirmininkavimo metu praėjus devyniems mėnesiams po išsakytų ketinimų pakeisti teisės aktus, komisarės Jūrovos e, teikiamas vartotojų paketas buvo pateiktas vidaus rinkos komitetui. Ir štai dabar gavome informacijos, kad vartotojų teisų paketas buvo ką tik tai patvirtintas balsavimo metu, 19 balsavo už, vienas susilaikė. Tai yra pirmasis žingsnis teisinio šios problemos sprendimo link. Aš Labai tikiuosi, kad dar šios kadencijos metu pavyks mums uždrausti dvigubus standartus maisto produktų srityje. Taip pat norėčiau pasidalinti savo būkštavimais. Teisės akto pasiūlyme yra leidžiama, ne, leidžiamas nedidelis nukrypimas E, tos pačios e, rūšės ir pavadinimo e, prekių sudėčiai. Šitaip dviejopos kokybės produktų draudimas gali būti apeinamas. Kaip pavyzdžiui bus nusprendžiama, kad 5 procentais, jeigu mažiau bus alkoholio, šokolado ar kažkokios kitos sudėtinės medžiagos produkte, E, ar tikrai e, nebus pakengta produktų skoniu ar kokybei. Taigi, gerbėmėjai komiteto nariai, aš norėčiau paprašyti šią peticiją palikti atvirą. Taip e, Europos parlamentas galėtų galbūt toliau stebėti darbą su šiais teisės aktais. Mano kolegos ir aš pati ir toliau prašysime, kad būtų uždrausti visiškai tie dvigubi standartai. Taip pat reikalinga viena bendra ES institucija, kuri stebėtų situaciją, kuri žiūrėtų, ar tikrai įgyvendinamas dvigubos kokybės produktų draudimas ar sankcijos taikomas nes vienos valstybės narės negali e, kovoti su tokiu didžiuliu reiškiniu. Na ir dabar dėkoju Jums už dėmesį, tikiuosi, kad peticija bus išlaikyta atvira. Ačiū. Dabar žodis Europos komisijai. Turime baigti 11.30 šį klausimą nagrinėti, todėl paprašysiu visų kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė, Aš norėčiau tik tai paprašyti čia, kad būtų skaidrės pakeistos. Thank you, Madam Chair. Mm, please allow me to update. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau suteikti papildomas informacijas prie to, ką minėjo abutsmenė iš Bulgarijos dėl harmonizuotų testavimo metodų, kurias parengė GSC. E. Taip pat norėčiau informuoti ir apie E, europinė, paneuropinė testavimo kampanija. Tikslas yra geriau suprasti problemo mastus ir pobūdį. Problemos esmė tai yra skirtinga maisto produktų kokybė. Norėčiau priminti, kas yra GST. Ir mm, GSI tai yra um, Europos komisijos um, mokslinių tyrimų įstaiga. Mūsų užduotis yra teikti mokslinius ir techninės rekomendacijas formuojant teisės aktus. Na ir tai yra nepriklausoma mokslinė institucija, nepriklausoma nuo komercinių ar valstybinarių interesų. Dabar norėčiau sugrįžti prie mano prezentacijos pagrindinio klausimo. Kaip žinia, GSI e, pastaraisiais metais rengė suderintus testavimo metodus. Jie buvo paviešinti 18 metų balandžio mėnesį. Paaiškinsiu, kodėl. Mes nustatėme, kad sudėtinga palyginti skirtingose valstybėse narėse atliktus testus. Tiesiog valstybėse narėse naudojami skirtingi testavimo metodai. Be to, valstybės narės mums patikė skirtingų testų rezultatus, kai kurios vertino cheminius, kitus testus, kitos e, lytėjimo testus, taigi skirtinga buvo juos palyginti, todėl reikalingi suderinti testavimo kompanijos rezultatai ir tam reikalingi suderinti testavimo metodai. Tai yra ta priemonė, kurią komisija gali suteikti valstybių narių valdžios institucijoms ir jų dėka galima bus atlikti uh, rinkoje prekių testus. Tarkim, jeigu prekė yra teikiama visoje ES rinka, skirtingose regionuose, skirtingose valstybėse narise. Na ir testavimo metodologijos dėka valdžios institucijos žinos, kaip atlikti testus visose testavimo etapuose, pradedant nuo tinkamas prekių uh, atrankos, nes reikia lyginti obolius su oboliais, o ne obolius su kreušiamis. Na ir po to seka tolimesni etapai iki pat e, rezultatų vertinimo etapo. Kaip jau minėjau, ši metodologija buvo parengta dar 18 metų balandžio mėnesį. Na, nu, dabar jau pasiekėme tokį etapą, kuriame mes pasiekėme kampanijos vidurį Na ir prieš tai turėjome dar įvertinti, ar mūsų metodai atitinka tikslus, ar jie pasitvirtina praktikoje. Taip pat bandome išsiaiškinti, kokių praktinių problemų galima tikėtis per testavimo kampanijas. Reikia um, įmanomumo tyrimo. Jis vyko um, nuo 18 metų balandžio iki Liepos mėnesį įvertino 64 prekių ženklų pažymėtus produktus. Jos turėjo 38 e, savininkai. Aštuoniuose rinkose Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Niderlandijoje, Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Čekijoje, taip pat e, keturiose e, vidurio ir rytų rinkose. E, Taigi visas yra užkoduota mm, duomenų bazėje. Na ir mes bandėme klasifikuoti rezultatus ir šiuo tikslu parengėme šią klasifikacijos lentelę. Jeigu mes sakome identišką prekę, ji yra visiškai vienoda tiek apividalinimas, tiek ir sudėtis. Kai sakoma, panaši prekė yra nedidelių nukrypimų, ar tarkim ingredientų sąraše, ar nuorodose dėl maistinės vertės, na ir gali kiek skirtis prekinio išvaizda, o kai sakome skirtinga prekė, tai skiriasi ingredientai ar skiriasi kokybė. Na, o taip pat ir skirtinga prekinė išvaizda ir skirtinga pakuotė. Šitokie rezultatai po tyrimo. Žalia, žalias laukas 17 procentų, 70 mm, procentų e, produktų, tai yra 11 produktų, buvo visiškai identiški. Ta pati identiška pakuotė ir ta identiška sudėtis. Toliau 19,2 mm, e, procentai identiška sudėtis, tačiau kiek skiriasi pakuotė. Na ir dešinė pusė matote 8 procentai e, tų prekių, kurių atveju nustatėme, kad e, pakuotė yra identiška, tačiau sudėtis skiriasi. Toliau dar yra 16 procentų prekių, kai skiriasi sudėtis, tačiau skiriasi ir pakuotė, nors vis dėlto tai gali klaidinti vartotoje. Beje, tai nėra galutiniai rezultatai. Tai yra tiesiog e, galimybių tyrimo rezultatai. Ne visi metodologijos e, etapai buvo pritaikyti. Na ir iš tikrųjų dar negalima teikti, kad e, dėl šių rezultatų galima daryti išvadas dėl skirtingos kokybės ir sudėties. Taigi su visais suinteresuotais su asmenimis susitarėme dėl galutinio testuojamo krepšelio sudėties 140 produktų. Taip pat e, paneuropinį e, kampanijoje sutiko dalyvauti čia nurodyta 19 valstybių narių. Tikslas surinkti yra informaciją iki kitų metų pabaigos. Na, nu, dabar gavę šią informaciją, mes renk, vertiname informaciją apie prekės ženklus. Na, nu, o kitame etape sudarysime trumpą tų uh, produktų sąrašų, kurie bus kuriems bus atliekami jutiminiai e, testavimai, pavyzdžiui, kai gali skirtis e, sudėtis ir pakuoti. Na ir galiausiai atliksime galtinius vertinimus ir bus pateikti jų rezultatai. Dėkoju ir jeigu reikia daugiau informacijos, galite į mus kreiptis. Dėkoju. Dabar galės pasisakyti frakcijos nariai. Pančiakė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad situacija yra visiškai aiški ir nebūtina čia ilgai aušinti burnos. EPP vardu mes iš tikrųjų konstatuojame, kad problema sudėtinga. Taip pat matome, kad komisija, parlamentas deda pastangų. Uh, problemą išspręsime, jas palaikome, tačiau akivaizdu, kad pasiekime tik tais kelio vidurį. Todėl e, būtina toliau tęsti veiklą, reikalinga nauja energija, todėl e, siūlome neužbaigti šios peticijos. Ir taip pat manau, kad tai leis daryti politinį spaudimą ir komisijai. Nes tikrai labai svarbu rasti Europinių lygių gerai sude, suderintą sisteminį sprendimą. Dėkoju. Na, jeigu visi pasisakytų taip trumpai, drūtai, būtų puiku. Filys, prašau. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Витова за заключението от нейното проучване. Днес Dėkoju. на засегнатите държави. В това... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti poniai Vitovai už šios apžvalgos išvadų pristatymą. Aš esu Bulgarijos pilietė. Mano šalis yra paliesta tos problemos. Aš irgi norėčiau paprašyti palikti toliau nagrinėti šią peticiją. Europos vartotojų organizacijai ir Europos vartotojų institucijai turi būti nusiustas laiškas šiuo klausimu. Mes turime juos informuoti apie tai, kas vyksta. Mes puikiai žinome, kad šiuo metu Europos parlamente peržiūrėmus maisto saugos ir geresnės vartotojų apsaugos taisyklės. Tai yra rimtas klausimas. Ponas Junkeris taip pat šį klausimą paminėjo savo metinėje kalboje kaip vieną iš didelių problemų. Kolegos, norėčiau paprašyti šią peticiją palikti atvirą. Ačiū. Dabar žodis ponui Nekov. Mėly kolegos, gerbiamoji ombudsmenė, ši iniciatyva. Aš taip pat palaikyčiau šią iniciatyvą. Aš Agri komitete rengiau pranešimą šio klausimu, man jis labai svarbus. Ir dabar norėčiau pasidžiaugti, kad siekiame pažangos, ne vien tik tai tušti žodžiai girdimi, Turime dabar jau ir teisės aktų pasiūlymų, e, direktyvos pakeitimų pasiūlymų. Tai aišku yra geriausia parama, kokios mes galėjome tikėtis. Taip pat e, dėkojame ir už ponos Melovos e, paramą. Mes, aišku, norime geresnių sankcijų. Po paskutinės ES plėtros etapo mes jau kurį laiką laukiame vienodų standartų. ES teisė turi būti taikoma visur vienodai. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponui Malinov. Ačiū. Aš, ponė pirmininkė, norėčiau Jūs patikinti, kad po šios diskusijos mūsų komitetas Bulgarijoje bus dar populiaresnis. Šis klausimas yra visiems suprantamas, populiarus. Šis klausimas tikriausiai ir toliau bus nagrinėjamas. Aš tik tai norėčiau štai ką pasakyti nedažnai turiu progos to, to pasakyti. Dar prieš dis, peticiją aptariant mes jau turime ir konkrečių rezultatų. Taigi priemonių ėmėsi komisija, komitetas, Europos parlamentas. Taip pat rodo, kad ES institucijos gali imtis veiksmų, kai problema yra aiški, aiškiai suformuoluota ir kai ją palaiko keletas valstybių narių. Būtent todėl labai paprasta uh, labai paprastai viskas sprendžiasi, natūraliai, peticija tikriausiai bus palikta atvira be jokio balsavimo. Akivaizdu, kad šis procesas tik prasideda. Aš esu įsitikinęs, kad tikriausiai daug kas galvos, jog tai yra techninis, labai kompleksiškas klausimas, kad neįmanoma E, surasti bendros technologijos e, šiai problemai spręsti. Aš labai džiaugiuosi, kad tokių kalbų jau nebegirdime. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, paprašyti, kad peticija būtų palikta atvira, taip mes galėtume aiškę žinę pasiūsti rinkėjams. Mes esame vieningi kartu su, su jais, kovosime prieš tokią praktiką kartu su jais. ir kitais atvejais, kai bus panašaus pobūdžio peticijų. Ačiū dabar žodžius ponui Kučev. Благодаря много, госпожо председател. Аз искам. Ačiū, pirmininkė. Vieną dalyką tik norėjau pasakyti. Aš taip pat norėčiau pritarti e, pasiūlymui išlaikyti peticiją atvirą ponios Malonovos iniciatyvai Europos parlamento darbas su šia peticija galėtų išspręsti problemą, kuri aktuali visiems ES piliečiams. Ta bendra metodologija turėtų būti įtraukta į būsimus teisės aktus. Aš labai džiaugiuosi, kad teisės aktų leidėjai bendradarbiaus tarpusavyje. tol, kol šis klausimas bus išspręstas, tikimės, kad tai bus padaryta iki kadencijos pabaigos. Taigi tai labai svarbus signalas Europos piliečiams. Dėkoju. Tiesą sakant, mes jau visiškai nebeturime laiko. Dabar žodis ponui Ropė, lab, Ropė labai trumpai. The... Jūs paskutinis kalbėtojas. Gerai, labai ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų ilgai nekalbėsiu, bet e, noriu pasakyti, kad netrodytų vien, kad tai Bulgarijos problema, tai panaši problema yra ir mano šalyje Lietuvoje. Tai iš tikrųjų realiai egzistuojanti problema ir reikia pasakyti, kad verslas piknaudžiavo ir dar piknaudžiauja šituo klausimu ir pradėjus prieš porą metų apie tai, šitą klausimą kelti, šiandieną ženkliai sumažėjo. Tai reiškia, reaguojama yra. Ir aš tikrai palaikau, kad mes turim peticiją išlaikyti ir eiti iki galo. Aišku, svarbiausia yra ženklinimas, kad būtų aiškus ir vartotojas žinotų. Bet noriu pasakyti, kad yra signalų, kad ne tik tai maisto produktai, bet ir kosmetika, buitinė technika, skalbimo priemonės ir kitos irgi yra skirtumų. Todėl mes turim visapusiškai šitą klausimą pažiūrėti ir galutinai sprendus padėti galutinį tašką. Ačiū. Thank you very much. And I think I could summarize now. I think I could summarize because we are all speaking. Dabar tikriausiai e, galime padaryti išvadas. Mes visi vienos nuomonės, peticija aišku bus išlaikyta atvira. Lauksime galutinių bendro tyrimų centro tyrimų rezultatų iš 19 valstybių narių ir aišku, e, rezultatų jau greisime, greitai sulauksime, kai bus pabaigtas band, testavimo laikotarpis. Be to, IMKO teisėkuros komitetas e, balsavo didelės daugumos e, persvarą patvirtino vartotojų paketą. Aš manau, kad koordinuotoriams galima būtų pasiūlyti renkti bendrą iniciatyvą kartu su IMKO, galbūt klausimus, galbūt diskusijas ar seminarą galima būtų šiuo klausimu surenkti. Taip galėtume galbūt atkreipti dėmesį į šią problemą. Manau, kad e, būtent tai galėtume padaryti. Na ir aišku, reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su Europos komisija šiuo klausimu. Na ir dar norėčiau padėkoti visiems už e, jūsų e, pastangas, energiją, laiką, kovojant su tokia neteisinga situacija. Na, matome, kad ne tik Bulgarijai tai aktualu, matau, kad ir Lietuvos nariai įsitraukia į diskusiją. Manau, kad e, reikėtų labai rimtai pažiūrėti šią problemą. Taigi, reikėtų šį darbą tęsti toliau. Dėkoju visiems ir geros kelionės e, atgal namo. Taip pat norėčiau padėkoti Bulgarijos ombudsmeniai, kuri ne pirmą kartą jau čia lankosi, taigi dar kartą sveiki atvykę, o e, lygiai taip pat linkime geros kelionės namo išvykstantiems. Na, o dabar siūlau perėti prie Lietuvos klausimo. 18 klausimas. 160 peticijos numeris Tai irgi čia žemės ūkis ir maisto produktai. Ponas Eimantas e, Pranauskas pasisakys. Dabar žmonės e, išeina iš salės, kaip matau, paprašysiu visų tyliai palikti salę, tada galėsime pereiti prie kitos peticijos nagrinėjimo. Now I think is the right moment. Please, the floor. Dabar ko gero geriausias momentas suteikti jums žodį. Pone Pranauskai, žodis jums. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Labą dieną visiems. Gerbiamą pirmininkę, gerbiami komiteto nariai, gerbiami posėdžio dalyviai. Praėjusiu metu pradžioje Lietuvo žemės ūkio taryba inicijavo peticijos dėl šalies ūkininkų diskriminavimo ES bendrojoje žemės ūkio politikoje pasirašymą. Informacijai. Lietuvoje yra 128 tūkstančiai ūkininkų gaunančių ES išmokas. Per labai trumpą laiką, nepilną mėnesį, peticiją pasirašė daugiau kaip 52 tūkstančiai Lietuvos piliečių. Tačiau diskriminuojami jaučiasi visi. Lietuva yra pilna teisė ES ir Eurozonos narė su visomis iš to kylančiomis teisėmis ir pareigomis. Lietuvos piliečiai yra pilna teisiai ES piliečiai, tačiau tik ne ūkininkai. Bendroji žemės ūkio politika Lietuvos ūkininkų teisės apriboja galimybę ateityje gauti ne 100 procentų, bet 90 procentų ES vidurkio siekiančią paramą. Būtent 90 procentų, o ne 100 procentų tiesioginį išmokų riba buvo įrašyta išmokų konvergencijos formulėje tiek 2014-2020 metais, tiek ateityje komisijos pasiūlymuose dėl BŽP po 2020 metų. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Tai diskriminacija. Kaip ir visi ES piliečiai, Lietuvos ūkininkai prisideda prie klimato kaitos mažinimo ir yra suinteresuoti ūkininkauti tvariais metodais. Es skatina tokias praktikas ir moka ūkininkams žalinimo išmoką už jų vykdomas aplinkai ir klimatui naudingas veiklas. Taip nurodyta 2013 m. reglamente 1307. Keista, bet komisija interpretuoja kitaip ir žalinimo išmoką sieja ne su priemonių teikiama nauda klimatui bei aplinkai, bet darbo jėgos, žemės kaina ir panašiai visos žalinimo veiklų rūšys yra skirtos klimatui bei aplinkai ir yra absoliučiai vienodos visų valstybių narių ūkininkams. Sekant komisijos pirmininko Junkerio žodžiais, už tą patį darbą turi būti mokamas tas pats atlyginimas. Bet taip nėra. Lietuvos ūkininkams šiuo laikotarpiu mokama žalinimo išmoka yra daugiau kaip 30 procentų mažesnė negu vidutiniškai ES. Argi yra teisinga, kad klimatas ir aplinka Lietuvoje kainuoja trečdaliu pigiau komisijos du tūkstančiai keturiolika dvidešimt metų laikotarpiu pasiūlyta konvergencijos formulė orientuota į anksčiau paminėtą devyniasdešimt procentų es išmokų vidurkį nesprendė aštrios išmokų mokamų lietuvos ir kitų baltijos šalių ūkininkams atsilikimo problemos. tai įvertinusi du tūkstančiai trylika metais vasario septyni aštuoni dieną europos vadovų taryba papildomai nusprendė kad citata ne vėliau kaip 2020 metais visos valstybės narės turėtų pasiekti bent 196 eurų už hektarą lygį galiojančiamis kainomis. Faktas. Vadovo tarybos sprendimas komisijos net nebuvo įtrauktas į reglamento dėl tiesioginių išmokų 2014-2020 metais projektą. Tokiu būdu 2020 metais Lietuvos ūkininkai gaus ne 196, bet 176 eurų už hektarą išmokas arba 20 eurų už hektarą mažiau. Ar šitaip turi būti laikomasi ES sutartyje deklaruojamų vertybių ir susitarimų? 2003 metų stojimo akte buvo susitarta, kad 2013 metais išmokos Lietuvos ūkininkams turėjo pasiekti 100 procentų ES senųjų narių dydžio. Tačiau 2013 metais Lietuvos ūkininkams mokamos išmokos siekia tik apie 144 eurus už hektarą, kada ES išmokų vidurkis buvo apie 280 eurų už hektarą ir dabar lietuvos ūkininkams bandoma įteigti kad tokią matematiką savo parašais patvirtino aukščiausi es vadovai tačiau lietuvos ūkininkai linkę manyti kitaip ypač pamatę anksčiau aptartas manipuliacijas dėl kurių nebu, nebus įgyvendintas Europos vadovo tarybos sprendimas dėl bent 196 eurų už hektarą išmokų 2020 metais, ar tai, kaip Lietuvos klimatas ir aplinka tapo trečdaliu pigesnė nei vidutiniškai ES. Gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Europos komisijos pirmininkas Junkeris pranešime apie sąjungos padėtį 2017 metais išsakė užtikrinimą, jog sąjungoje, kur visi lygus, negali būti antrarūšių darbininkų. Mes papildome ir ūkininkų. 52 359 Lietuvos piliečiai kreipėsi į jūs, prašydami įsigilinti į susikloščiusią padėtį, mokamas mažas tiesioginės išmokas, sąlygojančias nesažiningas konkurencinės sąlygas ES bendrojoje rinkoje. Padėčiai operatyviai ištaisyti raginame peticijų komitetą imtis visų Europos, Europos parlamento dispozicijoje turimų priemonių, kurios nebeleistų ignoruoti iškeltų problemų. Siekiame, kad Lietuvai 2020 metais skiriamas finansinis paketas užtikrintų realias 196 eurų už hektarą tiesioginės išmokas. Žalinimo išmoka už klimatui ir aplinkai naudingas praktikas būtų prilyginta ES vidutiniai žalinimo išmokai tiesioginės išmokos lietuvos ūkininkams jau nuo 2021 metų siektų es vidurkį be jokių pereinamųjų laikotarpių. Tolesnių problemų ignoravimo Lietuvos ūkininkai toleruoti nebegali ir nebetoleruos, pasitelkdami visas prieinamas viešasias priemonės, socialinius tinklus, o reikalui esant į teisinės institucijas. Ačiū labai uždėmesi. Thank you very much and thank you also. Dėkuoju. Labai ačiū ir už jūsų papildomus atsakymus, kuriuos jūs e, atsiuntėte reaguodami į komisijos poziciją, na, o dabar e, žodis Europos komisijos atstoviai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju peticijos autoriui taip pat už paaiškinimus. E, Labai tą visiems. Komisija jau sureagavo ir atsakė į vairius e, paminėtus e, aspektus. Aš dabar pakomentuosiu kai kuriuos svarbiausius aspektus. Man atrodo, jog mes čia turėtume skirti du dalykus. Visų pirma, politinė diskusija dėl paramos valstybėms narėms paskirstimo. O antras klausimas – Tai yra įgyvenimas tų dalykų, kas e, buvo nutarta praeitįje ir šitų dalykų e, tikslumas. Tad e, komisija pasiūlė DFP 21-27 metams kai kurios dalykus ir tie dalykai dabar yra aptariami teisėkuros proceso dalyvių. Šiame pasiūlyme yra numatyti busimi konvergencijos žingsniai tiesioginių išmokų srityje ir tai bus naudinga Lietuvos ūkininkams, nes čia siekiama didesnės e, konvergencijos ir pernelyg didelių sąnaudų valstybių, e, valstybėms narėms tai, ką mes girdėjome, e, sakant peticijos autorių, e, komisija puikiai žino tai, kad Lietuva nori didesnių tiesioginių e, išmokų. O dėl tolesnės konvergencijos, tai teisėkuros proceso partneriai šitos dalykus išspręs kompromiso pavydalu dėl laikotarpio po 20 metų. Dabar e, antrasis aspektas tai yra jau esamų susitarimų įgyvendinimas dėl paskirstimo valstybėms e, narėms. Laipsniškas tiesioginių išmokų įvedimas dešimties metų laikotarpiui viena vertus, o kita vertus e, tiesioginių išmokų įvedimas E, kon, išorinė konvergencija 14-20 metai. Aš noriu čia e, pabrėžti kai kuriuos e, aspektus papildomai prie to, ką jau esame atsakę. Dabar žiūrint atgal į praeitį, į tiesioginės e, išmokas, tai jos valstybėms narėms nebuvo skiriamos pagal hektarą. Nes e, tai buvo daroma pagal kitus kriterijus, čia buvo siekiama kompensuoti kainų sumažėjimą. Ir e, tuomet BŽUP kaip tik tai savo paramą e, bandė šituo lygmeniu teikti, kompensuodavo kainų, kainų kritimą. Tuo tarpu jūs minite e, kriterijų pagal hektarą ir čia padėtis yra skirtinga valstybėse narėse šito požiūriu. Aš e, noriu aiškiai pasakyti, jog tie skirtumai tarp valstybių narių egzistuoja ir ne tik tai tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Yra skirtumai absoliučiai tarp visų valstybių e, narių. Šitie dalykai bėgant laikui kito, bet e, tas e, kriterijos pagal hektarą neturėtų būti e, minimas e, laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo kontekste. Toliau iš išorinis, išorinė konvergencija tiesioginių išmokų srityje ir dabartinės DF, DFP kon, kontekstas, tai yra 14-20 metų laikotarpis, ta konvergencija vyksta ir šitie principai yra įgyvendinti, numatant šitam laikotarpiui tas tiesioginės išmokas valstybėms e, narėms. Šitie dalykai, kaip sakiau, e, kinta. Tryliktų metų septintame reglamente šitie dalykai yra įtvirtinti, tą reglamentą patvirtino taryba ir parlamentas, na, o paskui, bėgant laikui, Lietuva e, nusprendė e, panaudoti dalį tiesioginių išmokų kaimo plėtrai, tai yra visiškai suderinama su e, reglamentu. Kitas e, dalykas. E, mes žinome, kad žemės ūkio sektorius e, plečiasi Lietuvoje, tai yra labai teigiamas e, signalas, tačiau reglamentas numato tas tiesioginės išmokas nacionalinių lygmenių ir kuomet atsižvelgi į žemės ūkio paskirties plotų didėjimą, tai ir atveda prie tokios sistemos. Bet tą daro ir kai kurios kitos valstybės narės, tai yra naudoja tas tiesioginės išmokas kaimo plėtrai. Bet e, mes e, neturėtume dabar supainioti visų tų dalykų, suplakti į vieną. Tai yra to, kas buvo nutarta praeitįje ir to, e, kas, kas vyksta dabar. DFP pasiūlymas yra dar svarstamas, diskusijos e, vyksta ir be kita ko dėl e, tiesioginių išmokų šitame e, kontekste laikotarpį po 20 metų. Dėkoju, tai mes nagrinėjame šitą klausimą labai laiku, todėl kad dėrybos dėl DFP kaip tik tai vyksta ir uh, Tad diskusijos šito klausimo kaip tik tai ir. ir, ir... Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Iš tikrųjų, nagrinėjama pakankamai laiku ir labai ačiū tiems, kurie e, na, nelaukia rankų sudėję, bet e, mano, kad jų klausimas turi būti išspręstas, kurie renka parašus, kelia klausimus. Kitaip nebūtų reikalingos struktūros, jeigu žmonės nesikreiptų ir nemanytų, kad jų teisės yra pažeistos. Ir iš tikrųjų reikia padėkoti 52 tūkstančių žmonių, kurie e, tokį sprendimą yra. I'm sorry, we do not have an English translation. There is no interpretation coming through. Is everything okay in the English booth? Now we can hear you. Okay. Can I kindly ask you to repeat because nothing came through before? Paprašysiu jūsų pakartoti, nes nieko negirdėjome. Pirma pirmininkė, ar dabar yra vertimas? Ar viskas tvarkoji? Tvarkoj. Tai iš tikrųjų pradžiai noriu e, pakartoti ir padėkoti tiem žmonėm, kurie e, e, kelia šitą klausimą, kurie mano, kad jų teisės yra pažeistos kad rinko parašus 52 tūkstančiai žmonių, tai yra didelis kiekis, tai yra pusė Lietuvo žemės ūkio gamintojų. Ir iš tikrųjų, e, na, jeigu e, žmonės nekeltų klausimų panašių kaip praeitas klausimas ir šitas, tai nebūtų reikalingos mūsų čia struktūros, nei komitetai, nei taip toliau. Tai vis dėlto yra sukurtos struktūros, kurios turi, turi sakykime, klausimus nagrinėti. Ir kaip jūs sakėt, iš tikrųjų klausimas teikiamas labai laiku Ir aš manau ir aš prašau, kad peticija nebūtų šiandieną uždaryta, kadangi dar svarstymai, na, sakykime, jie pakankamai e, dar vyks ne vieną dieną ir ne vieną mėnesį. E, taip pat noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų pažanga yra ir, ir pažanga matosi E, pateikiant e, kitą finansinę perspektyvą, bet jinai yra nepakankama ta pažanga. Ir šiandieną e, Lietuvos ir Baltijos šalių žemdirbiai, jie nėra konkurencingi bendroje rinkoje. Ir ne tik tai patys žemdirbiai, bet ir visas žemės ūkis tiek Lietuvos, tiek, reiškia, Baltijos šalių, jis negali konkuruoti su e, kitom ES šalim ir negali savo produkcijos parduoti. Antras dalykas, e, Paprastai, kur yra mažesnės išmokos, ten mažesnės ir kainos. Ir e, praktiškai sudėjus išmokas ir sudėjus kainą e, e, atskirais atvejais net išgyventi nebegali, ypatingai pieno sektorius, pieno kainos ir taip toliau. Todėl klausimas sažiningų tiesioginių išmokų, jis yra labai svarbus ir jis turi būti įspręstas. Jeigu jo negalima įspręsti šiandieną, tai bent e, turėtų būti e, siūlomas, e, siūlymas ne tai, kad kažkiek tai paspręsti per penkis ar per septynis metus, bet kada tą klausimą galutinai išspręsim ir kokiom sąlygom. Tai iš tikrųjų lūkestis Lietuvos ir Baltijos šalių, toj baigiu pirmininkė rodo, lūkestis yra, manau, teisėtas, nes 2002 metais vadovų taryba priėmė sprendimą, kad 13 metais būtų vidutinės išmokos. Aš suprantu, kad yra e, išmokų skaičiavimai, kaina, hektaras, taip toliau, taip toliau, bet tas lūkestis yra pasilikęs ir jis yra tikras ir realus. Ir, ir todėl e, sakyti, kad e, na mes truputį paspręsim nes e, e, klausimas kada e, kreipėmės visą grupę parlamento narių iš baltijos šalių kad tipo šiandieną yra breksito problema todėl negalima spręsti tai visiškai nepriimtinas atsakymas kada komisija bandydama dėl breksito prisidengti kad dėl to negali išspręsti konvergencijos tai visiškai nesusiję klausimai ir tuo labiau kad šiandien įregistruota visa eilė pakeitimų klausimus šitais klausimais. Aš kadangi dirbu Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete ir esu vienas iš šešėlinių pranešėjų, tai vedam diskusijas, todėl labai prašau, kad šitas klausimas nebūtų uždarytas ir mes bendrom jėgom nu, neskaldytum, o siektum vieningos Europos. Ačiū. Thank you very much. Mr. Mitrofanovs. Dėkuoju, ponas Mitrofanas, dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, aš ketinu paremti šią peticiją ne vien tik tais dėl to, kad Lietuva yra mūsų kaiminė šalis ir e, faktiškai e, Baltijos regione, tai čia mūsų kone šalis sesuo, bet e, dar ir dėl to, kad e, Latvijos ūkininkai yra labai panašioje, ko netoje pačioje pozicijoje, lyginant su ūkininkų padėtimi vadinamosiose senose valstybėse narėse. Na ir tikrai labai skiriasi. E, mokamos tiesioginės išmokos ūkininkams senose valstybėse narėse ir vadinamose naujosiose valstybėse narėse. norėčiau atkreipti dėmesį į svarbę socialinę pasiekmę atsirandančią dėl e, naujų valstybių narių ūkininkų diskriminacijos. Be abejo, išklausime komisijos paaiškinimu. Na ir vilėmės, jog artimiausioje ateityje bus pasiekta kompromisų, pavyzdžiui, e, užtikrinant konvergenciją tarp skirtingų valstybių narių tiesiog išmokų srityje. Tačiau kila klausimas, e, ar tas konvergencijos, tiesiog išmokų konvergencijos procesas vyks sparčiai. Nes šiuo metu mūsų kaimai išmiršta, žmonės išvyksta iš kaimo vietovių į užsienį ar į didžiuosius miestus, uh, Na ir pavyzdžiui, kaimas, kur, iš kurio aš esu kilęs, yra 12 km nuo Lietuvos sienos. Prieš 20 metų jame gyveno, e, ten buvo apie 25 namai. O dabar tik tais e, penkiose namuose liko gyventojų, o visi kiti išvyko. Išvyko didžiosius miestus. Aišku, Europos Sąjungos e, paramos dėka, sanglaudos fondų paramos dėka buvo nutiesti geri asfaltuoti keliai tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje. Tačiau mes žinome, kad e, jeigu kaimo vietovės e, per artimiausius 10-20 metų niekas nepasikeis, jeigu žmonės neturės pakankamai pajamų pragyventi, tai nieks nebeperžiūrės tų kelių, nes žmonės išvyksta ir nebeliks mokesčių mokėtojų. Todėl siūlau nebaigti šios peticijos, siūlau kryptis raštu į Europos komisiją ir jame išdėstyti klausimus, pasidomėti, kaip greitai bus užtikrinta tiesioginė išmokų konvergencija. Na ir labai svarbu kad e, ir mūsų pastangų dėka šis procesas būtų kiek įmanoma spartesnis. E, pabaigsiu laiko kaip ir viršėme, kaip jau minėjau, e, dabar aptarime daugiametį finansinį programą ir šiame etape geriausia, ką galima padaryti, tai yra neužbaigti peticijos ir taip pat pavesti kompetitingam parlamento komitetui, žemės ūkio komitetui parengti labai tikslę nuomonę dėl šio klausimo nu, o po to viską jau galėsime perdėti ir mūsų CCC komitetui, kuriam aš pirmininkauju. Ir manau, kad dėrybose dėl daugiametės finansinės perspektyvos turime kelti šį klausimą. Matau, kad kolegos linksi galvomis, netgi matau, peticijos autorius yra patenkinta. Jeigu jūs patenkinta, aš esu patenkinta. Dėkuoju už tai, kad atvykote. Perdokite linkėjimus savo šaliai, o dabar siūlau pereikti prie kitos peticijos. Pelin pisakė. And... Vėl grįžtame prie Italijos. 205 peticija, pakviesiu peticijos autorį poną Luigi Gardini ir prašau pasisakyti. Prašau. Buongiorno tutti. Labą rytą visiems. Aš eh, esu Luigi Gardini ir atstovauju aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos eh, asociacijai formaldehydai yra laikomi 1B e, lygmens e, kancerogeninė medžiaga pagal e, teisės aktus. Tyrimai rodo, jog apie 200 milijonų tonų šitos medžiagos per metus patenka į aplinką mūsų e, gyvenamoje vietovėje yra pagaminama 12 procentų viso formaldehidų kiekio pagaminavo e, Europos Sąjungoje. Gamykloje, kuri, gamina šią, e, kuri naudoja šią medžiagą, yra gana didelis nelaimingų atsitikimų, gana didelė nelaimingų atsitikimų rizika. Surinkti duomenys rodo, jog e, nepaisant kai kurių e, priemonių, e, vis dėlto dar neužtikrinama, kad ir visuomenės sveikata, ir aplinka būtų deramai apsaugotos nuo šitos medžiagos patekimo į aplinką. Dėl to nukenčia ir vaikai, ir kiti gyventojai. Veronos universiteto epidemiologijos e, katedros atstovas e, daktaras e, Markoni ir kai kurie jo kolegos atliko tyrimą ir parodė, jog jog Lombardijos regione Dėl formaldehydų patekimo į aplinką e, atsiranda daug didesnė rizika sirgti įvairiomis e, lygomis ir daroma negrižtama žala žmogaus e, organizmui dėl šių kancerogeniškų medžiagų patekimo į organizmą. Dėl to gali pakisti žmogaus DNR. Tad Lombardijos regione 2007-2015 e, metais e, surinkti duomenys e, rodo, jog Kremolė, Kremonė Mantola vietovėse šitų medžiagų patekimas į aplinką, padidino kvepavimo lygų, kardiovaskuliarinių susirgymų kiekį. Ir tai ypač paliečia vaikus iki 14 metų. Dėl to nukenčia taip pat neščios moteris ir taip toliau. Mes norėtume, kad būtų reaguojama į šitas problemas formaldehidų koncentracija mūsų e, gyvenamoje vietoje yra didesnė negu, pavyzdžiui, New Yorko mieste. Tyrimai mūsų e, regione parodė, jog formaldehido koncentracija ore yra labai aukštas. Formaldehidai be kita ko e, į aplinką patenka ir e, iš deginimo įrengimų, kur yra deginamos medžiagos turinčios formaldehydų. Dėl to ypač e, nukenčia vaikai, tačiau nukenčia ir darbuotojai ir apskritai visi e, gyventojai. Mes e, norėtume, kad būtų laikomas ES teisės aktuose numatytų koncentracijos ribų, tai yra 2 mg kubinėme metre ir kad šios ribos nebūtų viršijamos. Mes e, taip pat e, norėtume, kad e, būtų atsižvelgta į naujausios elektros tyrimus šiais aspektais. Gaminant medžio plokštes, taip pat e, kitais aspektais mes norėtume, kad būtų laikomasi ES teisės aktų dėl e, REACH ir e, kad e, šios kancerogeniškos medžiagos būtų pakeistos sveikatai žalos nedarinčiomis medžiagomis. Dėkuoju, penkias minutės buvau suteikusi jums, dabar jūs kalbėjote šešias minutės. Norėčiau uh, dabar steigti žodį Europos komisijai. Europos cheminių medžiagų agentūra taip pat uh, užsiėmė duomenų uh, rinkimu ir jos atliktas tyrimas turėjo būti baigtas 19 metais, gal žinote jo rezultatus. Ir buvo taip pat kitas tyrimas, kuris, kuris vyksta dabar, kaip tik tai sausio mėnesį. Tad galėtumėt pakomentuoti galbūt šitos e, aspektus. Dėkoju už suteiktą žodį, taip pat dėkoju ir peticijos autorių už klausimą. Na, reikia pasakyti trumpai, todėl konkrečiai sustelksiu jūsų paskutinį klausimą. Taip, taip, 15 priedas numato apriboti ryčių reglamentą, taigi ir apribojimo ir vertinimo registrą, tai nustatė Europos cheminių medžiagų agentūra. Na ir e, jis galios nuo sausio 30 dienos, tai nurodyta pranešime, tačiau visa informacija bus paviešinta bus sausio 30 dieną. Galime patvirtinti, kad viskas e, užbaigta, yra pribojimo, yra tinkamiausia rizikos valdymo priemonė tam, kad būtų apsaugta žmonių sveikata nuo fermadino, kurį išskiria vartotojams skirtos prekės. Na ir taip, tai yra pagrindinis. Um, taršos šaltinis tai yra dervos skirtos statybinius medienos apdarojimui, taip pat ir baldų bei parketo apdarojimui. Na ir iš tiesų šiame pasiūlyme be kitako numatyta, kad tos prekės skirtos vartotojams ir kuri e, išskiria medžiagą į aplinką viršiančią e, tam tikras ribas, šitie apribojimai turi būti harmonizuojami visoje Europos Sąjungoje. Taip pat, taip pat galios ir tokių prekių e, importui. Nuo kalbant apie procedūras, kai ECA renks ir paviešins dokumentą, tuomet Kem Rakersėja tai yra e, cheminių medžiagų um, rizikos vertinimo socialinio ir ekonominio poveikio vertimo e, komitetai parengs nuomonę ir ją ir pateiks komisijai su apribojimu siūlymais. Na, paprastai visą tai užtrinka apie, apie metus, taigi galima tikėtis po metų gausime ekos pasiūlymus dėl apribojimų. Remiantis šiuo pasiūlymu komisija Mm, pateiks ir apribojimus siūlymus ir rekomendacijas valstybėms narėms. Nu, o kolega iš aplinkosaugos generalinio direktorato papildys mane. Sherman, the... Ačiū, gerbiamoji pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Labą dieną. Norėčiau trumpai pa papildyti tai, ką sakė kolegė iš DG Growth dėl REACH apribojimų. Uh, Pirmiausia, dėl pramoninių e, emisijų direktyvos. E, čia irgi peticijoje minima ši direktyva. Europos Sąjunga patvirtino geriausios prieinamos e, praktikos technikos tiksliau rekomendacijas dėl medienos panelių. Pagal naujasias taisyklės formaldehido emisijos yra apribojamos, tačiau tos taisyklės dar nėra taikomos. Taisyklės bus privalomos nuo šių metų lapkričio 24 dienos. Tai reiškia, kad nuo tos dienos visos įmonės gaminančios medienos paletes e, turės užtikrinti, kad jie laikosi e, geriausių prieinamų technikų išvadose. Aišku, nebūtina laukti iki lapkričio 24 dienos. Atitinkamos institucijos gali jau dabar peržiūrėti leidimus, licencijas suteiktas įmonėms tam, kad būtų atitinkama geriausios prieinamos technikos e, reikalavimams. Na, o dabar dėl paties formaldehido. Europos Sąjunga įgyvendinimo aktus yra e, patvirtinusi dėl geriausių prieinamų technikų ir emisijų lygio formaldehidams. Čia dėl didelių organinės kilmės cheminių medžiagų, didelių kiekių tų medžiagų, 2007, 2017 metų yra išvados ir jos įsigalios 2021 metais aišku, jau dabar atitinkamos institucijos gali imtis taikyti tų taikyti tas taisyklės. O kai tos taisyklės įsigalios, nustatyta riba bus 2 mg kubiniam metrui. Na ir galiausiai. Trečias taisyklių rinkinys, kai formaldehidas yra taikomas kaip organinis tirpiklis. Pavyzdžiui, kai yra tas formal, formaldehidu padengiama, padengiamas medienos paviršius, Čia vėlgi yra 2 mg apribojimas kubiniam metrui. Tai tokios būtų taikomos taisyklės. Pramoninių emisijų direktyvoje taip pat yra numatyta, kad kompetitingos institucijos turi peržiūrėti leidimų išdavimo sąlygas, atsižvelgdamos ir emisijų ribinės vertes, jeigu yra užfiksuojama didelio masto tarša. Tokiu atveju institucijos turi žiūrėti, ar emisijų ribinės vertės turi būti sugriešintos ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, kompetitingos institucijos tokių veiksmų nesijims, net jeigu ir bus didelės žalos patirta, tai direktyvoje yra konkrečių nuostatų, pagal kurias uh, atskiri asmenys arba NVO kreiptis į teismus, nacionalinius teismus ar kitas institucijas su uh, klausimu, kodėl pavyzdžiui uh, išduoto leidimo sąlygos nebuvo atnaujintos, kodėl vis dėlto tarša atsirado. Taigi priemonės uh, teisinių, teisų gynimo priemonės asmenims ir NVO yra numatytos direktyvoje. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju. Na, o dabar žodis nariams, dabar žodis poniai Eleonorai Evi. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Čia mes matome gana specifinę padėtį, todėl kad e, peticijos autoriai čia išdėsto kaip ir bendrą problemą dėl falmardegydų naudojimo, bet ir specifinę problemą, kuri e, e, toje konkrečioje provincijoje e, kyla. 7 kvadratinių kilometrų plote yra e, gamykla, kuri gamina, kurioje yra pagaminama 12 procentų visų formaldehidų gamino Europos Sąjungoje. Tai yra daug nerimo kelianti problema, yra atlikta daug tyrimų, yra tirtas e, vanduo E, pažeminiai e, vandenys bei oro kokybė. E, ten aš dėkoju už šitos problemos iškelimą ir bendros problemos, ir vietinės specifinės problemos iškelimą. Europos komisija atsakė taip, jog daugelis jos atsakymo elementų mūsų nuomonė eina tinkama E, linkme, tik tai mes e, turime susigaudyti e, visame tame veiksmų sąraše. Jeigu kalba sukasi apie vartojimą, tai yra apie tai, kad apie tuos gaminius, kuriuos perka ES piliečiai, pavyzdžiui, baldus, bet taip pat čia kalba sukasi ir apie naujas e, e, naujus reikalavimus, naujus e, koncentracijos kiekius, e, pavyzdžiui, emisijų e, direktyvoje. Tad vietinės valdžios institucijos Italijoje, kurios susiduria su šita problema, turi kaip įmanoma greičiau Mantova ir e, Viedava provincijose spręsti. Aš suprantu, kad e, Komisijos atsakymai į šitos e, peticijos e, turinį e, buvo nusiusti vietinės valdžios institucijoms tų vietovių, kur yra minėtos gamyklos, tačiau reikėtų, kad tie atsakymai taip pat būtų nusiusti ir Lombardijos regiono institucijoms, kurios turėsų susipažinti su tais atsakymais ir su ta informacija, kuri e, ten yra išdėstyta dėl emisijų lygmens, taip pat ir mūsų aplinkos apsaugos ministerija turėtų būti informuota. Nes reikia tai padaryti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad e, gamybiniai procesai vyktų užtikrinant uh, E, tam tikras taisyklės, kaip jūs e, žinote, kad e, kai kurios įmonės, kurios laikėsi iki šiol numatytų reikalavimų, negali būti baudžiamas, bet mes turime užtikrinti, kad tos įmonės savo vykdydamas savo veiklą nedarytų neigiamo poveikio uh, visuomenės sveikatai, ypač e, vaikams ir mes čia turime suprasti mūsų atsakomybę visuomenės sveikatos atžvilgių, ypač busimusiams kartoms. Dėkuoju, panas Mitrofanovs. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš trejus metus e, formaldehido klasifikacija buvo pakeista e, pakeista pavojingų medžiagų sąraše. Vertinant, aišku, pagrindas buvo įvertinti mm, vėžio riziką. Na ir iš kategorijos į, įtariama, kad gali sukelti vėžį, faktiškai buvo nustatyta, kad perkelti kategoriją, kad beveik garantuoti kelia vėžį, bet e, naudojama ši medžiaga ir toliau e, kaip medžio apdarojimo priemonė, nes technologinių požiūrių yra pigi. Na ir mm, dabar viskas kaip ir išaldyta, nes Europos institucijos nepasima aktyviai veiksmų, e, darant spaudimą pramoniai tam, kad būtų pakeis tos technologijos ir šios medžiagos būtų pakeistos nepavojingomis alternatyvomis. Jos galbūt jos bus brangesnės, tačiau netokios pavojingos sveikatai. Na ir darbuotojai ir piliečiai, kurie um, patiria um, spaudimą pavojų dėl to, kad turi salčių su šiomis medžiagomis, jie turi būti apsaugoti. Na ir iš tikrųjų nesinorėtų tos pačios istorijos kaip su prastai pagarsėjusios bestų. Na ir pavojus nėra menkesnis. Na ir iš tikrųjų atliekti klinikiniai tyrimai rodo, kad šios medžiagos iš tiesų yra pavojingos. Na ir e, gali būti, kad E, sąlytis su šiomis medžiagomis e, itin pakenks vaikams. Taigi aš manau, kad yra visi priežasčių, kodėl reikia paremti peticiją ir joje išdėstų siūlymus bei raginimus. Pirmas raginimas - numatyti griežtesnius emisijų oro limitus. Ir čia reikia vadovautis e, geriausia um, turimą technologiją medienos panelėms gaminti. Atitinkami reikalavimai galioja nuo 15 metų. Komisija savo atsakymą nurodė, jog Europos pramonės e, sritise nėra užtikrintas nuolatinis e, nestebėsina ir priežiūra. Dėkoju. Na, kaip žinia, mes viršėme laiką. Na, žinau, kad uh, sekretariatas e, yra labai apkrautas darbo. Na, iš tikrųjų, neįmanoma pirmininkauti, dorai pirmininkauti šiam pirmininkui, nes tikrai pernelyg pilna darbo atvarkė. Na, manau, kad šiame etape Tiesiog e, suteiksiu žodį dviem e, paskutinims kalbėtams iš kalbėtų sąrašo, toliau apibendrinsiu, ką darysime, neuždibaigsime šios peticijos, visi sutarime dėl to, ką reikia padaryti, ar siūsime raštą ar Lombardijos regionui, taip pat parengsime ir nuomonę ir paraginsime Envi komitetą parengti nuomonę, na ir toliau palaikysime ryš, tamprius ryšius su Europos komisija, nes e, nestovi reikalai vietoje, viskas keičiasi, tai yra atviras klausimas Na ir manau, kad tai faktiškai yra gera praga užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp dviejų institucijų. Dar sėki dėkoju. Atsiprašau. E, mm, suteiksiu žodį tik vienam. E, dar viena peticija, 20 punktas, 219. E, peticijos autoris yra čia. Negaliu suteikti žodį dėl aptartos peticijos, tikrai neįmanoma ir peticijos autoris yra Jonas Jose Asencijo Gonzalės. Prašau žodį jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano vardas yra Juan Jose Ancensijo Gonzalės, esu dabartinis Valėdės Amansas e, mažos pavildyjas e, e, me, meras. Ten gyventojų tankumas yra 3 gyventojai kvadratinių kilometrų. Man pavyko atvyko į Europos centrą, politinės galios centros ir atstovauju kaimui, kuriame yra 25 gyventojai. Tam, kad išklausytumėte pranešimą apie mūsų didžiausią problemą - gyventojų išvykimas. Na, mes esame iš didžiausios autonominį žemės regiono Ispanijoje, Kastilijos ir Leono. Ji yra tokio padydžio kaip Portugalija, du kartus didesnė už Šveicariją, tris kartus didesnė už Belgiją. Na ir įsivaizduokite, jeigu visoje šitoje teritorijoje yra mažiau nei septyni gyventojai kvadratiniam kilometrui, būtent tai tokia yra Kastilija Leone. Ne, Ne visuomet istorijos tekmėje buvo tokia padėtis. Nuo 60-mečio pradėjo tuštėti kaimai, kai kur kaimai visiškai išnyko. Ne, prarandami ne vien tik tais gyventojai, taip pat ir žinios, gyvenimo būdas, žemės ūkio veikla, gyvulinkystė. Visa tai nyko laipsniškai. Na, o atsakingi politiniai asmenys dabartinės situacijos akivaizdoje visiškai nesijaučia susigėdę. Priešingai, mes iš tikrųjų matome problemas. Vis mažiau gydyti mokytojų, var, mokytojų mažiau paslaugų ir prastesnė kokybė kaimo teritorijose. Taigi mūsų teritorija, mūsų regionas yra ypatingas, yra tarpinis regionas tarp Atlantinio klimato ir viduržmė jūros e, klimato. 25 procentai natūra 2000 draustinių yra pas mus, yra didžiulė bioįvairovė, puikus gamtinis peizažo paveldas, tačiau kadangi vis mažiau gyventojų kaimo vietovėse prarandama ir bioįvairovė, nyksta um, gamtinis paveldas, tikslas, o taip pat ir peizažas, ypač dėl e, programos e, turistinė infrastruktūra. Iš viso yra skirta 26 milijonai, daugiausia jų skiria Europos investicijų bandas ir konkrečiai yra numatyta sukurti apžvalgos aikštelių tinklą. Iš viso keturios apžvalgos aikštelės. Taigi kreipiuosi į peticijų komitetą dėl štai kokių priežasčių nesilaikoma uh, e, Kastilijos ir Leono. Um, gamtinių draustinių reikalavimai. Be to yra vienintelė investicija. Ir iš tikrųjų 2000 7-8 metais buvo numatytos investicijos, tačiau jos visiškai neįgyvendintos. Taip pat, pat nesilaikoma Natūra 2000 tinklų direktyvos reikalavimo. Ne, taip pat nėra informuota komisija apie šios direktyvos įgyvendinimą. Nesilaikoma direktyvos reikalavimo. Na, o taip pat nesilaikoma techninių e, e, reikalavimų, nebuvo viešų konsultacijų, nebuvo gyventojai informuoti, nebuvo informuoti santys, e, savininkai, kur ketinama sukurti šią infrastruktūrą. Taip pat neapsaugoma aplinka bei rovė, na ir visa tai paukojama turizmo labai. Tačiau tai bus netvarus turizmas ir neretai nekontroliuojamas. Ir tai visiškai priešinasi 3A punktui Natura 2000 tinklo plane. Taigi tai turės milžinišką viz, vizualų poveikį. Na ir taip yra pažeidžiama Natura 2000 peizažo apsaugos um, e, nuostatas. Taigi nei ekonominių, nei socialinių požiūrių tai yra nepriimtina, nėra tvaru na, ir tikrai tai netitinka Natura 2000 principų. Na ir iš tikrųjų e, šių vietovių galima atsisakyti tik tais tuomet, kai reikia kurti gyvybiškai būtiną infrastruktūrą, kaip pat, pavyzdžiui, kelius, vandentikius ir taip toliau. O šie e, tikslai nėra prioritetė. Tik apibendrindamas galiu pasakyti, kad e, Kasilį ir Leono tarybos primti sprendimai yra visiškai netinkami, nes tai tik tai skatina kaimų tuštėjimą. Šia programa, tiesą sakant, e, apsimetama kad bus e, skatimas turizmas ir tai bus e, sukariamas pajamas, tačiau tikrai tai yra ši, tas turizmas nebus tvarus ir tai leiks e, pradėti karjerų eksploataciją net ir draustiniuose Kastilė ir Leona ir visiškai nesudaryta galimybė gyventojams išsakyti savo nuomonę. Yra apie 400 projektų, e, pavyzdžiui, dėl didžiųjų ūkių, kur neva bus e, pagaminama aukštos kokybės jautiena, bet kartu um, tai bus ap, e, ap, ap, teršiama gamta. Taigi norime paraginti sustabdyti šią programą. Na ir e, be kita ko, dėl to, kad viskas vykdoma slaptai, neinformuotai ir mes norime apsaugoti savo teritorijas. Dėkuoju. So... Dėkuoju. Dabar žodis Europos komisijos atstovui. Galbūt vertėjai mums kelias minutės suteiks dar. Uh, laiko, penkias minutės iš viso turime, paprašysiu jūsų kalbėti labai trumpai, labai glaustai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir peticijų autoriams už tai, kad pristatėte nustatytus faktus. Komisija įvertino šioje peticijoje minimus faktus, vis dėlto turime nurodyti, uh, kad nėra pateikta pakankamai informacijos, pavyzdžiui, dėl šio infrastruktūros plano, dėl numatytų projektų, kurie traukti į šį planą, jų pobūdžių, taip pat e, Natūra 2000 e, e, paliestų teritorijų, taip pat neaišku, ar patvirtintos investicijos ar ne, na ir taip pat nenumatyti, nenurodyti, ar iš tikrųjų laikomasi europinių reikalavimų, pavyzdžiui, ir strateginių požiūrį vertinti šį planai programų programos ten. Na ir kiekvienas iš šių projektas taip pat turi būti individualiai įvertinti, įvertinti, kaip jie atsilieps Natūra 2000 teritorijoms, mm, sutinkamai su habit buveinių direktyvos reikalavimais. Dėl šios priežasties, kadangi trūksta šios informacijos, komisija e, negali sureaguoti šią peticiją ir imtis atitinkamų veiksmų. Dėkuoju. Dėkoju, pone Albiol. Dėkoju. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti peticijų autoriams e, už tai, kad kreipėtės į parlamentą su šiuo klausimu, už taip pat, kad noriu padėkoti už jūsų kovą, už teritorijas Kastilijoje ir Leone. Na, o reaguoti tai sakė komisijos atstovas, jūs sakote, neturite informacijos apie šį projektą. Taip nutiko dėl to, kad e, viskas nuslepiama dėl šio projekto. Net ir vietos valdžios institucijos neturi visos informacijos apie šį projektą. Neaišku, kokias teritorijas bus paliestas, nebus aišku, kokie, kokios lėšos bus skiriamas iš kokių fondų. Na, taip pat neaišku, kokią etapą pasiekė šis projektas. Taigi, pirmo vertimo. Mm, Išvada būtų štai, kai turime ap, paremti piliečius, ginti juos tam, kad jie gautų informaciją. Na, nežinau, ar galėtume rekomenduoti, bet gal reikėtų parašyti raštą ir prašyti visos šios neturimos informacijos, kurios net ir komisija neturi. Antra, dalyvavimas, kadangi trūksta informacijos, todėl gyventojai E, vietos valdžios institucijos negali dalyvauti, prisidėti. Na ir dėl šios priežasties reikia raginti, suteikti informacijos tam, kad piliečiai ir organizacijos galėtų parengti nuomonį dėl šio projekto. Nu, o galiausiai finansavimo um, klausimai. Taigi, uh, E, kalba eina apie infrastruktūros kūrimą tose e, teritorijos, kurios priklauso Natūra 2000 tinklui. Todėl e, manau, kad tai tikrai palies Europinius teisės aktus ir turime paraginti, kad ši peticija nebūtų užbaigta, išliktų atvira. Na ir prašykime pirmiausia šios informacijos, kurios šiuo metu dar nėra. Dėkuoju. Dėkuoju. Ponas Marcelėsi, dėkoju, ponė Pirnikė, taip pat dėkoju ir peticijų autoriams. Visiškai sutinku dėl to, kad šios infrastruktūros, turistinės infrastruktūros turizmas yra neramintis dalykas dėl trijų dalykų. Pirmiausia, trūksta informacijos, net ir piliečiai, merai, net ir mm, savivaldybės, net ir komisija neturi informacijos, nes iš tikrųjų neįmanoma tokios informacijos gauti ir netgi ir dalyvauti. Antra, e, nesilaikoma Natūra 2000 e, tinklo reikalavimo, nes nes tai yra Kastilija, Leon, brangakmenį šitas teritorijos ir tikrai reikia žinoti, e, kokį poveikį ši infrastruktūra turės peizažui, vizualinis koks poveikis bus. Na ir jeigu teisingai supratau, e, Ispanijoje turime rimtą problemą konkrečiai Kastilijoje, Leone. E, tai yra, kad kaimų tuštėjimas parlamente, daug apie tai kalbėta, netgi patvirtintas pranešimas. Na ir e, netrodo, kad tokia infrastruktūra padės išlaikyti gyventojus, kas yra pagrindinė problema šiame regione. Taigi trys problemos - informacija, natūra 2000 ir gyventojų išvykimas. Tai aš nebejoju, kad reikia kreiptis raštu į kompetingas valdžios institucijas, nes reikia iš pirmų lūpų gauti tą informaciją, kurios negavo net Europos komisija, o jau po to, remintis šią informaciją, galėsime spręsti spręsti, ar tai atitinka Natūra 2000 direktyvos reikalavimus ir ar tik iš tikrųjų tai leis tvariai išlaikyti gyventojus šiuose teritorijose. Dėkuoju. Dėkuoju. Manau, kad šis atvejis visiškai aišku, net komisija negavo pakankamai informacijos. Taigi vienintelis dalykas, kurį galim padaryti, tai yra išlaikyti šią komisiją atvirą, paraginti komisiją įsitraukti į šio klausimo sprendimą, e, užmėgsti dialogą su valstybė nare, valdžios institucijomis, na, no, o mes savo ruoštų galime nusiųsti raštą Kasilija Leon valdžios institucijoms raštą ir tame rašte nušviesti situaciją ir paraginti suteikti visą informaciją apie tai, kas vyksta. Na, jeigu suteiktas galutinis e, leidimas šiame etape, taigi tiesiog reikia išsiaiškinti, kokia yra situacija, nes atrodo niekas to nežino, o jau po to galėsime imtis tolimesnių žingsnių. Ar sutinkate, ar peticijos autoris su tuo sutinka? Taip. Kągi, noriu pasidžiaugti, kad e, susidorėme su darbu, geros pietų pertraukos, dėkojame vertėjams už tai, kad jie dirbo dvi mintis ilgiau, puikus darbas. O 14.30 tęsime darbą. No. No le va a gustar nada